Bueno, vamos a empezar. Eh, vamos a empezar. Pradėsime mm, pirmąją mūsų posėdžio dalį. Eh, pristatysime mūsų pakomečio atstovų E, vizitų Turkijoje rezultatus. E, humanitarinėme e, vadovų sutikime lankėmės, kaip žinia, tai paskui kalbėsime apie mažumas, kurios atsidūrė tarp ugnies Irake, Sirijoje vykstant karo veiksmams tos mažmos taip pat e, kenčia nuo Daesh, nuo Islamo valstybės. Pirmiausia, reikia patvirtinti e, darbo tvarkę, jeigu niekas neprištavo, ją tvirtiname. Paskui e, kitas klausimas yra protokolų tvirtinimas, tvirtiname protokolus ankstesnių posėdžių ir dar noriu pasakyti, kad neseniai parlamentas patvirtino rezultatus dėl Krymo totorių, Gambijos ir Džibučio. Taip pat buvo patvirtinti klausimai, kurie labai aktualūs mūsų pakomitečiui. Pirmiausiai noriu paminėti tai, kad įsigalios patvirtinti e, sprendimai, kurie leis įsigalioti direktyvai skirtai e, kovoti su prekyba žmonėmis e, ir siekiant e, užtikrinti aukų. E, nukentėjusių apsaugą e, iš vyrų ir moterių lygybės pozicijos. E, Kitas dalykas, kaip sakiau, delegacijos mūsų lankėsi Turkijoje 16-18 e, gegužės. Mūsų atstovai buvo šioje šalyje, galėjome įsigilinti į žmogaus teisų padėtį, e, galvodami apie ES Turkijos sustarimo kontekstą. Ponės Hakė ir ponas Lyts yra mūsų kolegos, kurie uh, E, dalyvavo e, tuose apsilankimuose Turkijoje ir poniai Sakiai suteikiu iškart žodį. Ačiū pirmininkė. Ačiū už galimybę pristatyti e, mūsų delegacijos patirtį. Nepaprastai aktualus momentas buvo mūsų apsilankimų. Parlamentas nuolat kalba apie tai, kaip mums kelia surūpinimą e, klausimai susijęs su teisinės valstybės principais, pagarba žmogaus teisėmis ir ypač pastarusius porą metų apie tai daug kalbame. E, Parlament, e, mūsų apsilankimo metu galėjome išsakyti savo uh, E, poziciją, pavyzdžiui, dėl komisijos ir tarybos pasiūlymų, e, kurių pagrindų buvo padaryti susitarimą ES su Turkija taip pat, e, žodžio spaudos laisvė, pabėgėlių klausimas, moterų vaikų pabėgėlių problemos, į tuos dalykus gilinamės. Taip pat e, stebėjome, e, kas vyksta po PKK ir Turkijos e, kariuomenės susidūrimų, nes žinome, kad tai veikia labai gyventojus civilius, apie pusę milijono neteko namų, ne visuomet ES pasiekia tos žinios, bet jos yra labai svarbios. E, vizitas buvo labai įtemptas, jis truko tik dvi dienas, mes kalbėjome ir su tarptautinių organizacijų atstovais, e, žmonėmis, kurie dirbo su pabėgėliais, UNICEF, Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaro atstovais, e, maisto programos atstovais, taip pat Turkijos NVO atstovus matėme, susitikome ir su tarptautiniu NVO atstovais. Turėjome galimybių kalbėti ir su viena mokslininkė, kuri prarado darbą, pasirašiusi vieną peticiją, susitikome su trijų ministerijų atstovais, su viceministrais. Taip pat Nacionalinės asamblėjos žmogaus teisų komiteto, mūsų tarsi partnerių atstovus e, susitikome parlamente ir įvairių grupių kitų e, atstovus ir reikia pasakyti, kad su HDP atstovai susitikome. E, buvo kalbama kaip tik tuo metu parlamente tą dieną svarstamas klausimas dėl parlamentarų e, imunitetų e, panaikinimo buvo balsuojama kaip e, vienu balsavimu ir gali būti, kad maždaug 130 parlamento narių gali netekti imuniteto ir 50 iš 59 HDP partijos narių gali atsidurti tarptų parlamentarų. Tai buvo labai svarbios parlamentinės diskusijos ir uh, E, mes žinome, kad prie, po, po to, po savaitės e, vyko akė partijos važiavimas ir išrinktas naujas ministras pirmininkas. Kalbėjome apie įvairias laisvės, spaudos laisvę, interneto laisvę įskaitant, susitikome su žurnalistais, su John Dunda taip pat e, turėjome galimybę susitikti, jis buvo nuteistas penkiems metams kalėti, padavęs ir apeliacinį ieškinį. E, jis kaltinamas tuo, kad savo e, rašiniuose e, paviešino valstybės paslapti ir taip pat jam buvo grasinama mm, tą dieną, kai buvo priimtas nuosprendis dėl jo. Dar norėčiau pasakyti, ką mes turėtume parlamente prisiminti, ypač dabar Susitikome ir su ombudsmenu ir kai kuriais atvejais e, matome, kad taip egzistuoja įstatymai, ypač pirmiausia dėl ombudsmeno institucijos, tačiau e, raidė ir dvasia įstatymo skiriasi. E, dažnai savališkai taikomi įstatymai, politikai įtakoja įstatymų įgyvendinimą trūksta tikro valdžių atskirimo, ne visiškai nepriklausomi yra teismai ir manau taip pat, kad institucijos e, nefunkcionuoja taip, kaip turėtų pagal Europos standartus funkcionuoti. Mano nuomonė, e, dėl to mes turėtume daugiau dėmesio visiems šitiems dalykams skirti. Mes turėtume galvoti ne tik tai kontrolės atsvaros principą, bet ir apie praktiką. Um Žodžio laisvė, susiskaidimas visuomenėje. E, tie dalykai sukėlė e, labai daug e, problemų įtampos tarp institucijų ir galiu pasakyti, kad egzistuoja baimės atmosfera. Daug žmonių bijo šalyje, vyrauja, e, tyro baimės atmosfera dėl pokyčių kovos terorizmu įstatymai, e, žmogaus teisų požiūrių, tai labai svarbu. E, žinome, kad pokyčiai yra dalis reikalavimų, dėl kurių 13 metais ES ir Turkija sutarė abi šalys. Sutarė, noriu pabrėžti, kad abi šaliai sutarė, kad reikalingos reformos tam, kad būtų galima e, užtikrinti vizų režimo liberalizavimą. E, Dabar žinome, kad šis klausimas dėl sutarimo migracijos klausimais e, juda labai sparčiai į priekį. Vizų liberalizavimas yra iš migracijos e, paketo elementų, bet tie pakeitimai minėtų e, teisės aktų turi būti patvirtinti. Kolegos, per apsilankymą pastebėjome štai ką. Tie teisės aktai pirmiausia naudojami prieš kritikus, yra nukreipti prieš kritikus ir e, taip pat sakoma, kad valstybės saugumas yra pavojuje ir galima pasitelkti tuos įstatymus. Mes žinome, kad pietričiuose e, kelia iš tikrųjų susirūpinimą padėtis, e, taip pat e, migrantų srautai dėlė problema ir įtampa artimuosiuose rytuose, bet E, vis tik tai antiteroristiniai statymai naudojami užgneušti kritikus ir būtų kur kas geriau Turkijai dabar, jeigu vis, visuomenės diskusijos būtų kur kas gyvybiškesnės, gyvesnės, stipresnės, politiai pokyčiai e, turėtų sulaukti e, pritarimo visuomenės Ir e, aš e, negaliu pateikti jums visos dabar informacijos, jeigu kolegoms tai įdomu, tai mielai ją pasidalinsiu. Ir vizitas apsilankinimas mūsų buvo iš tikrųjų labai svarbus. Ponas Lyts. Labai ačiū, kad sutikėte man žodį. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti pana Išakė už jos e, darbą. Man atrodo, kad e, sudėtis labai svarbi tam, kad e, galėtume apimti daug klausimų ir norėčiau padėkoti čia ir sekretariatui, nes e, per vieną dieną vyko nuo 9 iki 10 posėdžių. Aš nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta, net tik įdomu, kokia buvo šios savaitės dimencija. Mes pasižiūrėjome ir į visų supaprastinimo režimo situaciją. Nemažai suinteresuotų šalių domėjosi šiuo klausimu. Be to, mes sustikome su akademikais ir tūkstantis žmonių pasirašė dokumentą, kad e, norėtų e, taikos Turkijos pietričiuose. Tad akademikai e, labai dažnai yra atleidžiami iš savo darbo vietos. Ir Kaip jau buvo pasakyta, visa atmosfera yra persunkta baimės. Aš pasakyčiau netgi stipriau, tai yra tokia prezidentinė diktatūra. Jeigu nesielgsime atsargiai, tai situacija prastės dar sparčiau. Ypač, kai kalbame apie parlamentinės frakcijas. Mes sustikome su HTP, jie yra labai sunerime. Iš 59-50 parlamentarų dabar kyla grėsmė dėl keliamų bylų. Be to mes kalbėjomės su kitais atstovais ir akivaizdu, kad prezidento keliamos bylos yra labai dažnos, kur kas dažnesnės nei kitose šalise. Tad mes dabar na, turime užtikrinti paramą. Todėl, kad e, yra netgi šimtai tūkstančių teisinių bylų, kurios yra iškeliamos ne vien tik tai prieš akademijos, bet ir prieš žiniasklaidos atstovus. Turkija nusipelno didžiulio mūsų dėmesio, kadangi mes kartu privalome spręsti situaciją. Turkija nemažai prisidėjo prie pabėgėlių krizės sprendimo. Aš posėdžio metu su UNICEF kalbėjau, kad labai svarbu čia yra e, UNHCR įtraukti. Ir mes žinome, kad, pažiūrėjau, Afrikos šalise taip pat yra vykdoma daug projektų ir Turkija taip pat turi labai nedidelį skaičių nevyriausybinio organizacijų, kurios irgi gali prisidėti prie to proceso. Bet kaip žinome, 33 procentai pabėgėlių yra vaikai. Negana to, dauguma jų pabėgėlių yra moteris. Tad, kai galvojame apie kitus finansavimo šaltinius Turkiai, tai turėtume pagalvoti apie tarptautinių institucijų, tarptautinių organizacijų remimo, ne Turkijos remimą. Jei bus daugiau tų finansų, tai jos reikėtų nukreipti į tarptautinės organizacijas. O po to mes sustikome poną Dunder, kuris teigia, kad norėtų, jog ir kiti rėmėjai prisidėtų. Ir žiniasklaida kalbėjo apie Merkel vizitą į Turkiją. Hurriet laikraštis kol kas e, yra laikomas kaip saugus, bet situacija gali pasikeisti, todėl e, jo atstovai labai bijo. Reikia kalbėti labai aiškiai ir konkrečiai. Europos parlamentas e, neturi čia daryti kažkokių nuolaidų dėl vizų supaprastinimo režimo. Mes esame sudarę 72 sustarimus ir turime elgtis labai konkrečiai. Na, turime sudarę tą susitarimą dėl žmogaus teisų. Be to, Liepos mėnesį Europos parlamento delegacija yra numačiusi vizitą, nežinau, ar mūsų komitetas yra įtrauktas, tačiau mes turėtume atkreipti tai dėmesį. Ypač svarbu, kad tie parlamentarai, kurie ten vyks, labai atidžiai stebėtų tai, kas jau pasakyta. Be to numatomas vizitas į pietryčius. Kaip jau sakiau, mes čia na, žinome, kad pabėgėlių yra maždaug šimtas tūkstančių ir yra dar tokių pabėgėlių Turkijoje, kuriais nėra rūpinamasi taip, kaip tai turėtų būti daroma. Dėkoju. Much, Ačiū, ponė Lyts. Dėkoju už Jūsų pasisakymą. Aš norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė kolegos. Prieš pasaulio humanitarinį viršūnių susitikimą mes dar apie tai kalbėsime, tik noriu pasakyti, kad kai lankėmės Stambule, susitikome su įvairiais civilinės pilietinės visuomenės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir taip toliau. Turiu pasakyti, kad aš grįžau labai sunerimusi. Kaip ir kiti kolegos, aš pamačiau, kad yra judama link priespaudos režimo. Tai yra visiškai akivaizdu. Įvairius skaičiai Turkijoje parodo, kad situacija prastėja sunkus laikai, daugybė iššūkių kyla šalyje. Akivaizdu, kad kyla didžiulis pavojus. Aišku, Turkija pati susiduria su e, pavojami, bet tai nėra kažkoks pasteisnimas dėl jos veiksmų. Mano e, nuomonė dabar yra tokia, kad mes privalome ieškoti tinkamos pusiausvėros parlamente. Be abejo, mes negalime užmiršti turkų, Akivaizdu, kad turkai nori priartėti prie ES, bet tuo pat metu mes privalome stebėti situaciją. Akivaizdu, kad trūksta laisvės. Kai kuriuose sritise moterų ir kitų mažumų grupių padėtis yra labai prasta ir ji dar blogėja. Iki vasaros nauji įstatymai nebus priimti, tačiau galima būtų pakeisti esamą įstatymą. Reikia e, labai aiškiai kalbėti apie socialinės apsaugos garantijas. Čia negalima atskirti ištekėjusių ir netikėjusių moterų. Taip, Turkijos vyriausybė sako, kad nori paremti moteris. Tai nėra ir šeimas. Tai nėra nieko blogo. Tačiau neturėtų būti užmiršta dalis moterų, kurios nėra oficialiai ištekėjusios, bet gyvena tarsi šeimoje. Mes kalbėjomės su žurnalistais, jie teigia, kad yra nemažai laikraščių, kurie yra uždaromi, yra pateikiami kaltinimai žurnalistams. Tai vyksta kiekvieną dieną, todėl parlamentas privalo atidžiai stebėti tai, kas vyksta. Kaip matome, kyla didžiulis nerimas dėl demokratinio kelio Turkijoje. Be abejo, mes nenorime paneigti tos pagalbos, kurią Turkija teikia pabėgėliams, bet negalima padėti pabėgėliams ir tuo pačiu metu spausti kitus žmonės. Taigi, kyla iš ties didžiulis nerimas dėl tų tendencijų, kurias mes pastebėjome e, susitikdami su atstovais Turkijoje. Toliau numatoma Europos parlamento delegacija, greičiausiai vizitas vyks Liepos mėnesį. Kati Pyri yra pranešėjo, kuri vadovaus šiam vizitui. Ji puikiai pažįsta Turkiją, žino, koks nerimas kyla dėl žmogaus teisų. Taigi manau, kad bus organizuotas geras vizitas. O dabar Turkijos ambasados atstovas Aisiuser, prašau. Thank you very much uh, for your invitation. Labai ačiū, ačiū už kvietimą atvykti. Ačiū pirmininkė už tai, kad suteikėte galimybę dokumentuoti vizitą. Kiek mums žinoma, vizito metu buvo diskutuojama įvairiais klausimais. Tai buvo gera galimybė susitikti su Turkijos valdžios atstovais, plėtinės visuomenės atstovais. Kiek žinau, susitikote su daug žmonių iš įvairių sektorių ir valstybės pareigūnais, nevyriausybinio organizacijų atstovais. Manome, kad tai labai gerai Manome, kad tokie vizitai yra labai naudingi, leidžia vaisingai keistis nuomonėmis, atvirai diskutuoti. Taip pat manome, kad e, tos diskusijos yra būtinos mūsų santykiams. Atviras nuoširdus dialogas, konstruktyvus požiūris, tai turėtų būti mūsų santykių pagrindas Pirmiausia, norėčiau paliesti migracijos klausimą. Turbūt visi nu, gerai žino, kad Turkija vienintelė šalis pasaulyje, jei pažvelgtumėm skaičius nelegalių migrantų. kuri priima tokį didžiulį migrantų skaičių. Na, dabar tas skaičius yra beveik 3 milijonai ir tik 10 tai procentų migrantų gyvena stovyklose, likusi yra pasiskirsta visoje šalies teritorijoje. Kilus migracijos kriziai, Turkijos e, santykiai įgyjo naują pagreitį pastaraisiais metais, buvo atvertas naujas puslapis ir mes norime išlaikyti tą pagreitį. Esu tikra, puikiai e, žinote, kad e, Turkijos Europos Sąjungos gegužės 18 sustarimas puikiai veikia. Jeigu pasižiūrėtumėm, kiek žmonių kerta gėjo jūra, Balandė tai buvo 18, 850, o gegužė tai buvo tik tai 20 tokių kirtimo atvejų. Tai didžiulė sėkmė, niekas nekalba daugiau apie ES egzistencinę krizę. Ir turbūt galiu pasakyti, kad mūsų abipusės pastangos šioje srityje vaisingos, mes vykdome savo pažadus ir iki šiol tai darėme laikydamėsi mūsų susitarimų. Priėmė 441 nelegalą migrantą iš Graikijos ir tai, iš to skaičiaus tik 18 tai yra sirai, dauguma yra pakistaniečiai, Vokietija, Švedija, Lietuva, Suomija priemė 390 sirų iki šiol. Kaip sakiau, savo pažadus vykdome, laukiame taip pat ir iš ES, kad jie vykdytų savo pažadus pagal susitarimą. Tai yra vizų režimo liberalizavimas, finansinė parama sirams Čia norėčiau akcentuoti, kad ši finansinė parama ne, neskirta Turkijos vyriausybė. Ta parama pasieks sirus Turkijoje. Kitas ES pažadas buvo atverti um, naujus dėrybų skyrius, na, o dėl vizų režimo liberalizavimo turiu pasakyti, kad taip esate teisus. Uh, reikia vykdyti 72 kriterijus, e, kaip bet kuri kita šalis Turkija tai padarys. Tikrai žinote, kad e, ponas Timmermansas, e, pirmasis vicepirmininkas, praeitą penktadienį lankėsi Turkijoje ir dėrėjusi su Turkijos valdžios atstovais. Kiek žinau, buvo pasiektas tarpusavio supratimas, nežinau detalių, tačiau Galima sakyti, kad sutarimas yra ir Europos taryba mums telkins, priimant mūsų kovos su terorizmu įstatymus, kad jie atitiktų ES reglamentus. Dėl um, bylų teismuose galiu pasakyti, kad uh, dabar Nėra kito kelio, tik tai, pas, tik tai pasikliauti mūsų teismų sistema. Kalbant apie e, kovą su terorizmu, taip pat norėčiau pasakyti, kad e, Turkija jau daug metų kovoja ir yra pasiryžusi likviduoti terorizmą. Dabar e, į smulkmenas nesileisiu, bet norėčiau pateikti pavyzdį. Nuo praeito spalio apie 550 Turkijos valdžios pareigūnų neteko savo gyvybių ir visas regionas kenčia nuo terorizmo. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad e, Turkijos e, vyriausybė kovoja ne su kurdų gyventojais, bet su PKK teroristais. Dėkui. Sí, señor Henkel. Taip, ponas Henkelis. Ačiū už informaciją. Norėčiau užduoti porą klausimų. Pirmiausia, e, tų, kurie vyko į Turkiją su vizitu. Mane nustebino tai, kad jūs neužsiminėte apie e, tai, kokį poveikį daro e, didėjantis islamizavimas Turkijoje Buvo kalbėta apie poveikį moterų teisėms šioje šalyje. Tai mano klausimas toks, ar jūs į tai nesigilinote, ar nepastebėjote, kodėl nieko neišgirdome apie tai, kodėl nieko apie tai nėra jūsų ataskaitoje. Antras klausimas, ar girdėjote uh, skundų apie krikščionių persikėjimą Turkijoje? Trečias klausimas, ar uh, susidūrėte su to faktu, apie kurį buvo pranešta žiniasklaida, kad e, dabar atrodo Turkija leidžia Europą vykti tik tai tos pabėgėlius, e, kurių labai žemas išsilavinimas, e, nesvarbu dėl kokių priežasčių tai būtų daroma. Taip pat buvo pranešta apie, apie tai ir tai padarė nu, Turkijos ambasados atstovas, kad na, vidutinis pabėgėlių skaičius gali būti 20 ir tai yra sėkmės istorija, o Vokietijos kanclerė Merkel kitokią statistiką pateikė. Na, pasakė, kad susidarius susitarimą, ir čia cituoju, ją nuskendo tik tai septyni žmonės, tai iš tiesų kur kas mažiau negu anksčiau. Ir mano klausimas jums toks Ar e, vizito metu e, negavote duomenų, kad nuskendo kur kas daugiau žmonių dėl to, kad e, patikėjo panas Merkel kvietimu. Ir aš norėčiau pakviesti visus mus skirti Turkijos žmonės nuo KP. Manyčiau, kad dabar tai svarbiau negu bet kada. Aš e, pats e, dažnai lankausi Turkijoje, esu gerai susipažinęs su šia šalim, iš tiesų kaip ir e, visi kiti mėg, mėgstu Turkiją, bet į valdžią atėjus Erdoganui, tai kas vyksta iš tiesų labai liūdina. Ir manyčiau, kad uh, E, komunikuodami ir vertindami vis labiau turėtumėm skirti Turkijos žmonės ir AKP ir e, dabartinę vyriausybę. Norėčiau pasakyti, kad e, nuo Erdogano daugiausia kenčiame ne, ne mes, o, o turkai. Dėkui. Eh, no sé si la señora Schake o el señor Litz. Señora Schake. Thank you very much. Pane Sakė, panas Litz. As well as for the comments. Ačiū pirmininkė, ačiū už klausimus, ačiū už komentarus išsakytus ambasados atstovės. Žinoma, ir aš manau, kad tai turėtų būti aišku, kad per porą minučių dviejų, dviejų dienų viso vizito neįmanoma pristatyti ir per dvi dienas vizito taip pat visko neįmanoma e, nuveikti. E, vis dėlto norėčiau pakomentuoti porą dalykų, kurie buvo užsakyti. Pirmiausia, Iš tiesų vertiname Turkijos atliekamą vaidmenį pabėgėlių atžvilgių, reikia dirbti kartu. Ir tai akivaizdu iš parlamento pranešimo, kuriam pritarė visos frakcijos. Ir iš tiesų migraciją reikėtų atsijėti nuo diskusijų dėl Turkijos stojimo Europos Sąjungą. Kolegos Nikelio klausimas dėl islamizavimo. Ja, iš tiesų, mūsų pokalbio metu ši tema neišriškėjo kas labai neramino tuos, su kuriais kalbėjomės ir e, tą galiu pasakyti savo pačios pastebėjimus per paskutinius 15 metų, e, tai kad iš tiesų politikoje e, stebima kontrolė, didėjanti kontrolė iš viršaus, valdžia koncentruojama keliose rankose, demokratinės institucijos neveikia, neužtikrinama įstatymų. Uh, viršenybė, jie praktiškai neįgyvendinami, tai iš tiesų neramina ir aišku, kontrolė iš viršaus vis didėja, teisinantis e, religiniais motyvais, tačiau kiti tai vertina vien tik tai kaip galio žaidimus. Abu tie dalykai neramintų, tačiau tai, kad e, stiprėja autoritarizmas, na, tai praktiškai išriškėjo visose pokalbėse. Kalbėjome apie įtaką poveikį mažumoms. Mm Mes tai suprantame ne tik tai kaip, kaip tautinės ir religinės mažumas, bet taip pat kaip ir žmonės, kurių gyvensena yra kitokia nuomonė, kitokia. Iš esmės, Turkijoje kyla grėsmė nuomonių įvairoviai, pluralizmui ir iš tiesų negirdėjome kažkokiu tai nuogastavimu ar baimiu dėl krikščionio Turkijoje. Tai būtų svarbu pažymėti. Žinome, pritarėme susirūpinimui dėl e, te, terorizmo, tačiau tai nereiškia, kad reikia piknaudžiauti kovos su terorizmu įstatymais e, dėl pabėgėlių, dėl tų ataskaitų ir pranešimų dėl to, kad e, skirtingai traktuojami pabėgėliai atsižvelgiant jų iš, išsilavinimą. Mes to nepastebėjome, bet reikėtų gilintis tokius kalimus. Aš manau, kad jeigu sudaromas susitarimas dėl žmonių, kurie bėga nuo karo baisumų, visą tai e, reikia rimtai nagrinėti, tikrinti. Mes kaip parlamentas turime čia suvaidinti vaidmenį ir iš tiesų, kad yra tam tikras neapibrieštumas, e, kad čia remiamas tik tai rankų pas, paspaudimu e, viskas neaišku, dėl to ir aišku yra daugybė lūkesčių iš abiejų pusių, kiekvieną dieną žiniasklaitoje matome ir skaitome įvairius kaltinimus, kita vertus, bet kuriai pusiai labai svarbu yra apsiginti ir įrodyti, kad gyvenino susitarimą, nes nieko nėra kažkur tai konkrečiai tarsi iškalta akmenyje, akmenyje. Ir iš tiesų e, dabar atrodo visi elementai yra sumesti ES Turkijos susitarimą ir atrodo taip, kad jeigu kažkas tai negerai su vienu elementu yra, žlunga visas susitarimas. Ir bejau, kad mes būtent tai ir matome gan ciniškose komentaruose, kur išvaistomas. Ir aš manyčiau, kad e, pabėgėliai tarsi tapo. Uh, įkaitais e, ir ES istorijoje, pasaulio istorijoje. Ir paskutinis dalykas dėl pabėgėlių, iš tiesų girdėjome susirūpinimą apie tai, kokį e, poveikį tai daro demografiniai struktūrai tam tikrose strityse, kur, pavyzdžiui, gyvena mažumos ir e, kur atvyksta didelis skaičiai pabėgėlių, galbūt e, kito, kito tikėjimo ar panašiai, kad tai daroma tyčia, aišku, reikėtų tai e, labiau e, iš, ištirti ir atrodo, kad pabėgėlių plėtimas iš tiesų gali turėti politinį aspektą, turint galvoje, kad artimuose rytuose politinė įtampa didelė, tai labai svarbu. Ja, uh Parlamentas yra labai e, e, įvairus nu, ir, e, ir mes kalbėjomės ne tik tai su, su vyriausybė atstovaujančio žmonės, mes kalbėjom su pilietinės visuomenės atstovais ir jie mums buvo svarbus pašnekovai, turėtume padaryti viską, kad bet kokie santykiai tarp Turkijos ir ES mm, ne, nepatektų į tą kategoriją ryšių tik tai tarp valdžios institucijų. Aš e, suprantu jūsų jausmus e, šaliai ir e, kad kaip tik dėl to jūs esate susirūpinęs, bet galvojant apie procesą, manau, kad tebėra galimybės vykdyti komunikaciją. Ir dėje labai nekokia pasiekmė ES Turkijos sustarimo dėl migracijos, tai E, tai, kad tie žmonės, kurie Turkija žvelgia Europą su, su lūkesčiais, dabar jie nusivilia ir galbūt kaip tik tai tie, kas yra Europoje, kurie labai ambicingi buvo, norėjo stiprinti ES Turkijos santykius, norėjo galbūt netgi pamatyti galimybę horizonte Turkijai įstoti į ES, kad ir tie žmonės e, nusivylė dėl, dėl to. E, tad iš tiesų neturint tvirto pagrindo abiejose pusėje, jeigu nebus įsipareigojimų ir tikėjimo dėl, e, dėl šitų santykių, kad čia galima remtis vertybėmis ir kad tie santykiai atlaikyti išlaikytų netgi stipres politinės raves. Iš tiesų visą tai išriškėjo mūsų sustikimo metu. Vėlgi neįmanoma pasidalinti viskuo, galėčiau kalbėti valandų valandas, e, tačiau nenoriu švaistyti jūsų laiko, norėčiau tik pasakyti, pasakyti tik tai tie, kai kolegus tai domins prieš e, kitą e, vizi, vizitą arba rengiantis balsavimui dėl vizų režimo liberalizavimo, kreipkitės, iš tiesų laikas yra lemiamas dabar ir manau, kad mes galime suvaidinti savo vaidmenį ir iš tiesų susitelkti į principus, nes būtent jais turėtų būti grindžiami mūsų santykiai. Dėkui. So for... Labai ačiū, kad pakvietėte Turkijos atstovybės darbuotojus. Ačiū Jums už Jūsų nuomonę. Manau, kad mes turime pradėti iš naujo uh, savo pokalbius, uh, pereiti į tą lygį, išsiaiškinti, kokios yra mūsų pozicijos. Mūsų partneriai visi prašė mūsų kalbėti labai tvirtai, reikšti aiškę poziciją ir nenukrypti E, nuo tos pozicijos ir kritikuoti toliau teisės aktus skirtus kovai su terorizmu. Apie tai e, buvo jau kalbama, yra labai piktnaudžiaujama jais. Jeigu pasižiūrėsime į įstatymą, tai ponas e, Dunder išėjo iš kalimo, bet jis praleido daugiau kaip tris mėnesius ten. Matome, kad dabar ir mokslininkai imami yra e, paduodami į teismą. E, dėl pietryčių e, padėties šalies pietryčiuose, nors tai vargu ar gali būti siemas su terorizmu ir mes negalime pamiršti tų žmonių, negalime uh, pamiršti, kad žmonės kartais netenka darbo dėl to, kad jie pasisako už tai, kas savo šalyje. Matome taip pat, kad e, NVO yra uždaromos, kad e, televizijos e, stotis, žiniasklaidos grupės yra uždarinėjamos. Mes turime nepamiršti, kad Turkija, lyginant su tuo, kas buvo prieš 40 metų, taip toli pažengė. Bet mes taip pat neturime uh, E, nukrypti dabar nuo savo kurso ir prisiminti, kokia situacija yra sudėtinga šalyje. Ir jeigu kas nors, pavyzdžiui, e, kritikuoja ar šaržuoja situaciją, galima pasitelkti e, antiteroristinius įstatymus. Reikia, aišku, prisiminti, kokie yra apibrėžimai. Bet jeigu grįžime prie, perėsime prie ombudsmeno e, tarnybos, tai reikia užtikrinti, kad ne tik popieriui viskas būtų gražiai išdėstę, bet kad jisai, e, tas ombudsmenas deramai dirbtų. Mes vėl grįžime į Turkiją, reikia pasižiūrėti, kaip yra e, viskas, reikia e, tikrai, kad būtų realiame gyvenime į tvirtinti teisės aktais, reikia pasižiūrėti į moterų taip pat padėti. Žinome, kad puikių institucijų NVO yra dirbančių šią srityje, bet dabar e, viskas tarsi yra greunama, gniaužiame ir labai daug baimės atsirado. Taigi reikia e, užtikrinti, kad e, po, tai, kas išdėsta popieriuje, taptų veiksmingomis priemonėmis realiame gyvenime. Buvo kalbama apie dešiniuosius, apie ekstremistus, bet e, žinome, kad Europos žiniasklaidoje vyksta diskusijos apie tai, bet mes žiūrime į žmogaus teisų padėtį ir pabėgėlis yra pabėgėlis. Aš suprantu, kad jeigu pabėgėlis ieško saugaus prieglopščio, Ir taip pat norėčiau e, kvestionuoti tą e, teiginį Merkel skvietimu. E, Žinome, kad dešinieji ir kitose ES valstybės narėse kaltina viskuo ponę Merkel. Ji buvo lyderė šioje srityje ir galbūt reikia mm, pagalvoti apie tai, kad tam tikri suvokimai politikoje yra gana siauri. Ateityje reikės galvoti, kaip kurti naują Dublino sistemą, kaip priimti dar daugiau papėgėlių. Ir aš manau, kad mes turime paremti Turkijos žmonės vis tik tai ir ne tik tai e, galvoti apie Erdoganą, mokslininkai, NVO atstovai, drąsūs žmonės yra, mes turime juos paremti, jie dirba jau daug metų šiuose srityse. Dėkoju, ponė Lic. Manau, kad dabar galime uh, suprasti, jog per ateinančius mėnesius labai daug dar apie Turkiją kalbėsime. Mūsų pakomitetis e, turi žinoti, kad aš esu pasiryžusi ypatingą dėmesį kreipti į žmogaus teisų padėtį Turkijoje. Aš manau, kaip kad sakė e, ponės Hakė, atsirado tam tikrų klaidų, nes e, dėrybos dėl narystės e, tarsi susisėjo su migrantų krize, bet mes į spaudos laisvę galių atskirimą, moterų vyrų lygybę, e, pagarbą e, mažumoms visą laiką kreipsime dėmesį ir atidžiai sėksime, kaip tai e, klostosi. Dėkoju. Dabar kitas punktas, kita informacija. Noriu pristatyti aukščiausių lygio sutikimo humanitarniais klausimais. Enrique Guerrero vadovavo parlamento delegaciją ir jam iš karto aš suteiksiu žodį. Labai ačiū. Nemanau, kad turėtume daug laiko, taigi labai glaustai pristatysiu viską. Tai buvo pirmas e, humanitariniais klausimais surinktas aukščiausio lygio sutikimas istorijoje. E, jungtinės tautos sušaukė šį susitikimą todėl, kad dabar matome, jog e, humanitarinė krizė pasaulyje daug kur pasiekė nepaprastai gilų mastą. Vyksta kariniai e, konfliktai, taip pat gaivalinės nelaimės ir e, vyksta labai dideli e, pokyčiai klimato srityje. Pabėgėlių šiuo metu skaičius daugiau yra negu 70 milijonų pasaulyje. Ir Mes Europos Sąjungą išgi taip pat matome, e, kokia yra krizė, nes atsirado milijonas e, pabėgėlių pas mus e, bet tas skaičius, žiūrint globalių mastų, nėra toks milžiniškas. Kita vertus, humanitarnė krizė e, nesprendžiama deramai maždaug 40 procentų būtinų lėšų trūksta. Ir tai reiškia, kad pastaraisiais metais kai kurios agentūros, pavyzdžiui, jungtinių tautų e, maisto agentūra turėjo sustabdyti savo e, veiklą kai kuriuose pasaulio dalyse. Taip pat matome būtinybę peržiūrėti humanitarnių veiksmų pasaulyje struktūrą. E, viena iš priežasčių ir buvo tai, dėl ko sušaukta šis sutikimas, e, kaip sakiau, humanitarnė krizė pasiekė giliausią tašką ir kitas dalykas, reikia pakankamai išteklių e, spręsti krizių padariniams. Ir trečiasis dalykas, jau paseno struktūros, kurios veikia šioje srityje ir dar uh, Kitas dalykas, tam tikros šalys e, pažeidinėja humanitarnių veiksmų e, principus, humanitarinę tarptautinę teisę. Tai nebuvo e, tarp vyriausybinis sustikimas, jame dalyvavo įvairius suinteresuoti subjektai, aišku, atitinkamų valstybių vyriausybės, bet taip pat tarptautinių institucijų atstovai, organizacijų, nevyriausybinių atstovai, finansų institucijų atstovai, galima sakyti, įvairūs veikėjai. Ir e, dėl to, galima sakyti, buvo labai daug pozityvių dalykų ir tam tikrų e, trūkumų. E, galiu pasakyti, kad kompromisai dėl tų įvairių dalyvių buvo labai tokie platus ir ne viskas e, tapo matoma. Europos Sąjunga e, gana gerai pasirengė vadovų susitikimui, aukščiausių lygio susitikimui, komisija paskelbė komunikatą, taip pat Europos parlamentas rengė pranešimą rengiantis šiam susitikimui, aš buvau pranešėjęs, taip pat dvi tarybos patvirtino E, išvadas tam, kad e, būtų siekiama ambicingų tikslų susitikime e, ir buvo rengiamasi taip Stambului. Ir ES ir parlamentas yra įsitraukę į tą veiklą ir jungtinėms tautoms ES dėje e, yra kažkoks tai neapibrieštas e, subjektas. E, puikiai žinoma, kas yra Vokietija, kas yra Jungtinė karalystė ir netgi Lietuva, žinoma. Netgi Ispanija žino kai kas. Bet Europos Sąjunga e, vis tik tai nėra aiškus dernys ir dėl to labai sudėtinga užtikrinti deramą atstovavimą, kuris priklausytų mums pagal mūsų e, dimenciją. Ir kaip pirmininkė sakė, iki paskutinės minutės nežinojome, kiek turėsime pakvietimų, kad galėtume nuvykti į tą susitikimą. Parlamentas patvirtino e, komisiją, tiksliau delegaciją, trijų komitetų atstovai buvo Drua, Dėvė ir moterų e, komiteto atstovai, 11 narių iš pradžių buvo numatyta, bet galiausiai vykome 5, kadangi nebuvo galima užsitikrinti e, kvietimų visiems, kad būtų galima dalyvauti pagrindinėje e, susitikimo šio veikloje. Ir turiu taip pat pasakyti, kad e, Europos komisija e, du mums kvietimus davė savo du kvietimus, kad Europos parlamentas galėtų jam, kad būtų geriau atstovaujama. Ir tai yra įdomu, tačiau galbūt ne pats svarbiausias dalykas. Kas yra svarbiausia? Tai, kad e, kompromisai, kuriuos e, pasiekėme e, Stambule, yra labai lengvo gal pobūdžio ir beveik tokie nematomi. Jungtinės tautos nepadarė politinės deklaracijos kurią būtų pasirašiusios e, visos, visi dalyviai pasirašė pirmiausiai jungtinių tautų narės. Paprasčiausiai e, jungtinė, JAV pasiūlė deklaraciją ir pritarė tam kai kurie surinteresuoti subjektai, bet ši deklaracija neatspindėjo būtinų įsipareigojimų tokiamis aplinkybėmis. E, taip pat E, jau kalbėsime apie finansinius įsipareigojimus, tai prasidėjo darybų mechanizmas. E, Europos Sąjunga vadovavo e, šiam veiksmui. Kristalina Georgieva, kurie atsakinga už biudžetą, Europos Sąjungos komisijos narė, buvo viena iš lyderių, bet E, tai pavadinta Kranbagen e, didžiosiomis darybomis ir galiausiai 30 kažkiek, 30 keli e, veikėjai pasirašė įsipareigodami imtis tam tikrų veiksmų tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį finansavimą humanitariniams veiksmams ir kad tokiu būtų būtų galima užtikrinti numatomą prognozuotumą, e, žinojama, kiek e, yra išteklių, lankstesnį taip pat siūloma numatyti išteklių naudojimas, išvelgiant į humanitarnės krizės. E, finansavimas būtų labiau prognozuojamas ir taip pat kalbama apie geresnį lėšų panaudojimą kad būtų naudojamos lėšos taip, kad jos e, nebūtų švaistomas, kad būtų derinami veiksmai. Pakankamai e, deklaracijų nemažai padaryta dėl humanitarnių e, veiksmų, tarptautinės humanitarnės teisės. Protestai buvo išsakyti dėl pažeidinimų, kuriuos matome daugeliu atveju, kaip pažeidinėjami pastaruoju metu, yra tie principai pagrindiniai, e, kai vyksta išpoliai, e, netgi prieš humanitarnės pagalbos teikėjus. Ir galime pasakyti, kad šis e, sustikimas buvo pirmasis, tai yra tarsi išties taškas, galima sakyti, tai yra pirmas žingsnis, bet turime dabar dirbti, kad tas žingsnis taptų keliu ir kad kelias E, taptų magistrale, sakykime, kuri užtikrintų didesnį veiksmingumą humanitarinėje srityje. Ir mes turime dabar prisiminti tris dalykus. Pirmiausia, rugsėjais New Yorkas, e, Junktinių tautų generalinė asamblėje reikės tuo metu e, pasiekti susitarimą, kad būtų galima praktiškai gyventinti tai, dėl ko buvo pasirašyta Stabulė. E, Kitas dalykas, galvodami apie Europos Sąjungą, mes turime dirbti, kad galėtume e, užtikrinti, jog būtų tarptautiniai įsipareigojimai e, patvirtinti 15-16 įgyvendinami. Pradėsime nuo tvaraus vystimosi tikslų, e, Disabeboje patvirtintos finans, vystimosi finansavimo dalykus, taip pat Paryžiaus klimato konferencijos, e, tarptautinio aukščiausio lygio sustarimo mm, sprendimus. Ir trečia dalis E, kreipimasis į komisiją ir tarybą e, prašymas parengti veiksmų planą tam, kad būtų galima įgyvendinti tuos visus įsipareigojimus, kurie yra prisimti įvairiuose aukščiausio lygio susitarimuose. Taip pat e, reikia nepamiršti Sendajos Japonijos susitarimo. Ir reikia parlamentui prašyti, raginti, kad ES patvirtintų veiksmų planą, kad būtų galima e, įgyvendinti tuos įsipareigojimus skirtingų e, susitikimų, nes yra skirtingi kalendoriai, skirtingi įsipareigojimai numatyti. Ir galiu dar pasakyti, kad susitikimas e, vyko tikriausiai labai aktualių laikų. Prisiminkime, ką ką tik tai kalbėjome apie Turkiją ir humanitarinis susitikimas vyko e, Stambule, Turkijoje, e, bet galėjo, aišku, jisai vykti prieš keletą metų ir visai kitur. Mm, šis susitikimas e, buvo toks, e, per kurį priimti įvairius įsipareigojimai, tačiau tuo pačiu metu e, gana silpni e, įsipareigojimai pasiekti reikia geresnių įsipareigojimų ir rizikos prevencija yra ne tik tai galvoti, kaip įveikti žemės drebėjimo pasiekmes ar uragano, bet taip pat kaip e, kovoti su tokiomis e, problemomis, kurios sukelia e, humanitarnės krizės ir pabėgėlių krizės, kaip, kaip mes matome dabar. Ir bus parengta ataskaita platesnė visų komitetų atstovų, bet e, pirmą kartą aš pristačiau šį klausimą. Ar kas nors turite klausimų? Manau, kad e, kolega viską pristatė labai gerai, o paskui pamatysime e, visos mūsų veiklos ataskaitą, platesnė, išsamesnė, visiškai pritariu Enrique Gerero visiems jo vertinimams. Taigi, dabar galime sakyti, kad šį klausimą jau apsvarstėme. Ačiū, ačiū ponia Gerero.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 Ruego a todo el mundo que se sitúe. Prašau visų susikaupti, pasirinkti darbui. Buenas tardes. Sveiki visi. Norėčiau visus pasveikinti. Pradėsime klausimą. Ar 24 kabinoje dirbančius vertėjus girdite, jie verčia į uh, arabų kalbą. Pone Gerero, galite įsijungti 24 uh, e, kanalą. Taip pat ir angliškai galite klausyti. Taigi, Galime kalbėti apie klausimą, kuris mūsų pakomitečių yra ypatingai aktualus. Tai yra e, žmogaus teisės artimuosiuose rytuose ir ypač kalbėsime apie mažumas, kurios e, pakliuvo į pilietinio karo e, verpetus Sirijoje, kenčia nuo islamo valstybės tiek Sirijoje, tiek Irake. Taip pat mes esame susirūpinę dėl krikščionių persekėjimo artimuosiuose rytuose. Ir e, šiandien pasikvietėme penkis svečius, kurie pristatys mums labai platų e, vaizdą, labai tikslų vaizdą apie dabartinę padėtį. E, tarp mūsų yra Arab Human Rights Academy atstovas Sam Andrews. Jisai yra asmeninis padėjėjas e, Žmogaus Teisų akademijos vadovo ir nuolat su juo dirba. Taip pat pas mus atvyko ponė Sundusabas, Irako turkmenų e, judėjimo Europoje vadovė. Ji gimė Kirkuke e, yra e, civilinės inžinerijos e, e, srities specialistė, yra Silaudino universiteto absolventė, taip pat mokėsi, baigė Greenwich universitetą 99 metais po antrojo golfo karo, ji persikėlė gyventi į Angliją ir 9-15 metais dirbo Junktinėje karalystėje kaip turkmenų, turkmenų, turkmenių Irako fronto atstovė. Taip pat e, pas mus lankosi ponė Nadė Murat Basetaha, e, jesidų, e, tai yra grupės, kurie persekioja Islamo valstybė atstovė, ji buvo pagrobta 14 metais šios grupuotės, buvo parduota kaip vergė, buvo prievartavimo ir jie pagaliau pavyko pabėgti ir ji yra veikiai aktyvistė, kuris savo laiką skiria tam, kad e, papasakotų tiesiai, e, perteiktų ties, tiesiai, tiesioginę informaciją apie savo tautos atstovų gyvenimą. E, e, Ji yra pasiūlyta Irako vyriausybės e, šiais metais kaip kandidatė e, Nobelio taikos premiją gauti. Taip pat pas mus lankosi tėvas Jadas Ilal, e, Sirijos jėzuitų atstovas jis dirba jezuitų draugijoje, jezuitų draugijos Mm, darbus, kurie skirti yra padėti pabėgėliams. Taip pat Emanuelis Jukana, archimandritas, lankosi pas mus, kuris e, yra asirų atstovas. E, jis vadovauja Christian Aid Program Šiaurės Irake. Ir tie žmonės e, pristatys mums savo kasdieninių išgyvenimų dalykus, taip pat e, galbūt ir intelektinių žinių pateiks, e, platesnių žinių apie e, konfliktą ir norėčiau padėkoti jiems už tai, kad atvyko pas mus šiandieną. Kiekvienam skiriu 12 minučių pasisakyti ir manau, kad turėsime pakankamai laiko. Pirmajam suteiksiu žodį ponui Sam Andrews. Prašom. Uh, Is that better? Wonderful. Okay. Ah, thank you. Okay, sorry. So again, good afternoon. Labadiena visiems. Aš šiandieną pakalbėsiu apie devynės Irako mažumos grupės, jos yra skirtingų dydžių, bet visos yra mažos ir pažeidžiamas. Aš apžvelgsiu šias grupės ir iššūkius, su, kuriamis, su kuriais jos susiduria. Taip pat pakalbėsime apie jų situaciją Irake. Pirmoji grupė yra mandėjai, yra mažiau negu 6 tūkstančiai ir jų daugiausia gyvena Irake. Ir apie Bagdadą. 2011 e, metais 90 procentų mandėjų išvyko iš šalies. E, mandėjai yra pažeidžiami, labai dažnai jie kenčia nuo smurto ir e, taip pat dauguma jų yra kalviai, jie yra laikomi turtingais. Labai dažnai jų nusavybė yra pavogiama. Taip pat labai dažnai mandėjai yra išvaromi iš savo namų ginkluotų grubuočių. Mandėjai bijo likti islamo valstybės kontroliuojamuose sritise, kadangi islamo valstybė nemano, kad jie yra teisingi išpažinėjai. Kilo daug problemų kultūrinių ir socialinių. Taip pat e, vyksta persikėlimas, dėl kurio atsiranda kultūrinių problemų. Mandėjų kalbai na, dabar kyla didžiulis pavojus, tai yra nurodyta UNESCO. E, be to, daugumai mandėjų e, kyla daug sunkumų, norint gauti paslaugas savo kalba. Problema yra dar blogesnė dėl persikėlimo kadangi e, pirmiausia pirmenybė teikiama daugumos kalboms ir už tai mandėjai susiduria su spaudimu ir diskriminacija. Mandėjai taip pat bijo, kad tas persikelimas reikš jų bendruomenės pabaigą. Bus sudėtinga jiems rasti kitų mandėjų, kuriuos, su kuriais galėtų tuoktis. Toliau palestiniečiai 10-15 tūkstančių e, gyvena Bagdado apskritise. Iki 2003 metų e, ten e, gyveno maždaug 34 tūkstančiai palestiniečių. Tačiau Irakas nėra 1951 pabėgėlių konvencijos šalis ir dėl to po 2003 metų buvo sudaromi stereotipai apie palestiniečius ir Sadamo Huseino režimas neduodavo jiems leidimų ir neleisdavo registruotis. Labai daug jų kentėjo nuo persekiojimo, jie buvo laikomi atpirkimo žiais, dažnai jie buvo kankinami, žudomi ir prieš juos vykdoma daugybė išpolių. Labai daug palestiniečių atsiduria tokio neaiškioje situacijoje, kai neturi dokumentų, kad išvyktų iš šalies ir taip pat neturi leidimo likti. Šabakai, 250 tūkstančių daugiausia gyvena šiaurėje. Dauguma yra šitai ir laiko save išskirtinę etninę grupę. Jie nelaiko savęs nei arabais, nei kurdais visgi jie bando gyventi tame sudėtingame regione, bet labai dažnai tampa politikos aukomis. Po 2003 metų kurdų regioninė vyriausybė e, bandė teikti, kad e, šabakai yra kurdai. Nuo 2003 metų 1300 šabakų buvo nužudyti. E, taip pat šabakai gyvena islamo valstybės valdomoje teritorijoje. Ir labai dažnai jie yra žymimi R arba Rafida, tai reiškia Rafida, reiškia tie, kurie atmetė islamo valstybę. O toliau Bahai apie tūkstantį nėra oficialios statistikos, kiek Bahai gyvena Irake, nes labai daug iš jų bijo pripažinti savo tapatybę. Bahai religija laikoma nelegale. Ir nėra jau fiksuojama jokiuose dokumentuose. E, nuo 2007 labai sunku yra Bahaims oficialiai užregistruoti savo tikėjimą, jie yra registruojami kaip musulmonai. Yra išleistas 105 įstatymas, kuris draudžia tą tikėjimą ir dėl to Bahajai, Bahajai iki šiol neturi tapatybės dokumentų. Toliau, rumūnai 50 atsiprašau, romai, 50-200 tūkstančių, kurie gyvena atskiruose e, kaimuose pietų Irake, taip pat Bagdado, Basros ir Mosulo priemeščiuose. Labai dažnai jie yra e, linksmintojai, muzikantai ir šokėjai, tačiau labai dažnai jie negali rasti darbo ir yra e, kenčiantis nuo socialinės atskirties. Toliau fili kurdai apie pusantro milijono, daugiausia kurdo regioninė vyriausybėje, joje teritorijoje gyvena. Dabar e, jiems yra leidžiama grįžti, e, tačiau e, labai daugelis susiduria su biurokratiniais sunkumais. Ir 2012-aisiais buvo išfiksuota, kad 120 tūkstančių jų yra be vietos. Toliau judėjai irakiečiai pusantro du milijonai, daugiausiai pietų Irake, e, taip pat Basroje, be to gyvena Arabėje ir e, jų neužimtumas siekia 80 procentų. Jie gyvena tose vietose, kur trūksta pagrindinių paslaugų. Labai dažnai jie yra diskriminuojami, taip pat kenčia nuo socialinės atskirties. Nors jų yra nemažai, vis tiek e, jie neužima svarbių politinių pareigų, taip pat susiduria su įvairiais sunkumais ir diskriminacija. E, buvo, e, jie patikė savo kandidatūrą 2013-aisiais, tačiau e, po to atsiemė. Kakai, 200 tūkstančių dauguma gyvena kaimuose aplink Kirkuką. Tai yra zoroastrianizmo ir islamo mišinys. Labai dažnai jie yra diskriminuojami, kankinami, jie yra pagrobiami ir nužudomi. Dėl to yra labai sudėtinga juos susisekti humanitarinėms organizacijoms. E, kaip ir Bahajai, Kakajai yra registruojami kaip musulmonai ant savo registracijos kortelių. E, toliau e, žydai irakiečiai labai sunku yra sužinoti, kiek konkrečiai jų yra. Jie yra ypač persikėjami nuo 6-ojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio ir dabar yra skaičiuojama, kad jų yra maždaug 120 tūkstančių. Jie susiduria su didžiulėmis e, problemomis, neturi nei politinių, nei socialinių teisių. O e, Irake e, žydų tapatybė kelia ypač didžiulę grėsmę. 2015 metais Kergė turėjo žydų atstovybę, kuri padeda išlaikyti socialinės, politinės ir ekonominės teisės. Islamo valstybė dar sustiprino tas problemas, su kuriamis susiduria šios mažumos grupės diskriminacija ir smurtas dar labiau plinta. Iki islamo valstybės šios mažumos vis tiek buvo pažydžiamoje situacijoje, ypač tos, kurios gyveno ginčiamuose regionuose šiaurės Irake. Ir labai dažnai yra vykdomi nusikaltimai prieš tas bendruomenės ir tie nusikaltimai ignoruojami policijos, e, pasitaiko daug korupcijos ir diskriminacijos atvejų. E, be to, e, labai dažnai islamo valstybė patruliuoja tose teritorijose. Žiniasklaida pateikia E, sunitų ar šytų požiūrį ir dėl to visų mažumų balsai tiesiog yra nuskandinami. Yra e, kritikuojamos e, vyriausybės jėgos, tačiau akivaizdu, kad mažumoms vis tiek labai sudėtinga už, užsitikrinti savo teisės. Ir ta socialinė atskirtis rodo, kad e, labai daug praranda politinę platformą. Smurtas, su kuriuo susiduria mažumos grupės, taip pat e, yra labai neigiamas veiksnys. Tos e, grupės yra geografiškai susikoncentravusios, tačiau jos yra atskirtos nuo kitų ir tai labai E, kenkia jų socialinėms ir politinėms teisėms. Be to, tos grupės susiduria su ekonominiais sunkumais. E, e, kai kurios vyksta į tokias vietas, kur yra daugiau jų etninių ir religinių mažumų, bet kiti, kurių skaičiai yra labai maži, to padaryti negali. Toliau buvo numatytas finansinės pagalbos paketas 850 dolerių tiems, kurie užsiregistruoja kaip praradę savo gyvenamąją vietą. Tačiau e, labai daug grupių neturi savo tapatybės kortelių, pavyzdžiui, kaip palestiniečiai, bahajai ir feili. Ir dėl to jie e, negali gauti pagalbos. E, labai sunku, kai asmenys neturi tapatybės kortelės ir kol ta problema nebus išspręsta, niekas nepasikeis. Be to, yra IDP stovyklos, e, kyla įvairių e, demografinių pokyčių, kurie yra susijęs su politiniais e, pokyčiais. Ir labai dažnai tie praradę gyvenamąją vietą žmonės yra verčiami registruotis kaip kurdai. Ir jie negali grįžti į savo namus ginčiamose teritorijose. Tos mažesnės mažumos neturi plačios bendruomenės, kuri galėtų joms pagelbėti ir neturi pakankamai išteklių. Tos mažumos yra išties nevienalypės. Ir e, kadangi turiu nedaug laiko, negalėsiu plačiai pakalbėti apie jas. E, kitas svarbus aspektas yra e, moterų kenčiamas smurtas labai dažnai jos yra seksualiai užpuldinėjamos, išprievartaujamos ar net nužudomos. Kai kurios neturi socialinės apsaugos ir jos yra laikomos lengvomis ir taip pat simbolinėmis aukomis, nes jų užpuolimas pažeidžia visą bendruomenę. Taigi mes turėtume kalbėti apie E, kančią ir diskriminaciją nevienalypiškai. Reikia suprasti, kad situacija yra labai sudėtinga ir vienos kurpalis visiems netiks. E, tos mažumos turi būti tinkamai apsaugotos ir dėl to visų pirma reikia išklausyti tuos žmonės ir suprasti politinės, ekonominės ir socialinės problemas, su kuriamis jie susiduria. Ačiū. Labai ačiū ponui Andrews už e, puikią apžvalgą. Dabar žodis poniai Sundus Abas. Ačiū. Labadiena. Šiandien atstovauju čia savo žmonėms, Irako turkmenams. Irako turkmenai trečia pagal dydį tautinę mažumą Irake, jų yra apie 3 milijonai, tai 13 procentų Irako gyventojų. Daugiausiai gyvena Mosulėje, Kirkukė, Saladinė ir kitur. Kirkukas, Turkmėnų laikomas sostinė Šiau miestas labai e, svarbus e, yra ir valstybė, e, ir vyriausybė Bagdade, ir kurdo autonomija kovoja dėl šito miesto ir iš turkmėnų buvo atimtos žemės, konfiskuotos arabų, Sadamo laikais, vėliau po 2003 tai darė kurtai ir tai lėmė demografinius pokyčius šioje teritorijoje. Tose vietovėse ištisus amžius gyvena labai įvairūs žmonės ir turkmėnai vis dėlto nuolat patiria asimiliacijos politiką, priversinę migraciją. Uh, Jie yra asimiliacijos aukos, etninio valymo kampanijų aukos, jie marginalizuojami, jiems ne, nesuteikta apsisprendimo teisė, nesuteikta autonomija, nei vienas turkmėnas nėra turėjęs aukšto posto. Irako valdžioje taip yra iki, iki šiol. Tokia politika įsivyravo valdant Bato. Uh, režimui iki 2003-ųjų e, e, e, visi Irakai. Visi Irako gyventojai na, neturėjo labai didelių lūkesčių, tai pasikeitė po 2003 metų, atsirado lūkesčių, kad bus lygybė, kad bus galima uh, na, mažumoms apsispręsti, kad bus subaigtas smurtas, vis dėlto viskas įvyko priešingai. Nuo 2003-ųjų uh, Turkmenai patyrė daugybę išpolių, žudimų, grobimų. Na, tai vyko visose jų gyvenamosi regionuose. Jie yra gazdinami labai daug turkmėnų ir buvo um, areštuoti, daug dingo be žinios. Visose jų gyvenamose teritorijose 95 procentai teroristinių išpolių buvo nukreipti prieš uh, turkmėnus verslininkai, uh, gydytojai susilaukė grasinimų, uh, nužudimų ir pabargudimų, arba tai buvo ir padaryta, buvo reikalavimai iš per įvyko ir nuo 2003 iki šiol apie 100 milijonų Amerikos dolerių jie smokėjo kaip iš, išpirka grobėjams. Turkmėnų vietovėse nėra visiškai užtikrinama apsauga, nepaisant to, kad yra saugumo personalas, kuris saugo kitus gyventojus. Uh, Turkmenai e, neturi galimybės sudaryti savo e, saugumo e, padalinių, negali užimti tokių pareigų Irako kariuomenė ir kaip tik tai todėl jie yra labiau pažeidžiami išvaliams jų miestuose vykdomi sproginimai, dėl to žuvo tūkstančiai turkmėnų, nepaisant to, kad 13 kovą ir 14 spalį parlamentas patvirtino pranešimus. Ten buvo reikalama, kad e, Irako ir Kurdistano valdžia imtųsi veiksmų, kad užtikrintų Turkmėno saugumo. Vis dėlto nei ta, nei ta valdžia nesėmė jokių veiksmų. E, kur, kurdų e, valdžia priešinosi rekomendacijai sudaryti saugumo padalinius tose vietovėse. Ir turkmenai ir toliau kenčia nuo, nuo, nuo smurto, diskriminacijos. Be krikščionių ir jezidų turkmenai yra viena iš grupių patiriančių didžiausią diskriminaciją, neturi savo apsaugos padalinių. 14 metų Teisės pajėgos vykdė išvalius ir e, teleforę ir manoma yra apie 350 tūkstančių turkmenų turėjo bėgti. E, ISIS e, paėmė į nelaisvę apie 500, 500 moterų ir 100 vaikų. Ir tos ištolių išpalius patyrė gyvenvietės prie Mosulių ir kitur. 17 e, vaikų, kurie turėjo pabėgti iš teleforo, mirė vieną dieną iš bado ir dėl to, kad trūko vandens. 14 metų birželį įsis užpuolė apširo civilius, pagrobė, nu, nužudė. Nu nužudė, prievartavo moteris ir vaikus, daugybė gyvenamųjų vietovių buvo visiškai su, sugriauta. Pavyzdžiui, vienoje vietuvėje 55 moteris pagro, pagrobtos, 700 moterų vaikų nužudyta, iš Bešyro tūkstančiai šeimų e, pabėgo viena Viena jauna mergina buvo pagrobta išprievartauta ir po to pakarta ant, ant stulpo ir iš tiesų saugumo padėtis labai trapi yra, ją reikia stiprinti. Daugybė kaimų buvo užpulta, žmonės buvo uh, žudomi visiškai nesirenkant, tai ir seneliai, ir, ir vaikai yra sergantis, kai kuriems pabė, pabėgti pavyko, tačiau pažeidžiamiausi žmonės buvo palikti ir, ir mečetės, ir namai, ir mokyklos buvo sugriauti. Kitoje vietoje buvo vykdoma apgultis 80 dienų nuo 14 gruodžio 17 iki 2015 metų rūpiučio 31 e, padėtis buvo labai bloga, nebuvo elektros, e, vanden, vandentikio, taip toliau. E. Daug, daugybė vaikų neteko gyvybių per vieną dieną vien dėl to, kad trūko maisto. 16 kovo 10 ISIS teroristų grupė užpuolė nedidelį Turkmėnų miestelį, kur kuko pietuose buvo panaudotas cheminis ginklas. Trys žuvo, 3000 buvo sužeisti, 17 išlieka kritinės būklės. Kitame dideliame Irako mieste išpoliai nesibaigė nuo 2003 metų ir per pastarosius porą metų išpoliai tik tai suintensyvėjo. Per dešimt metų um, buvo nužudyta 1500 um, turkmėnų. Tur 2500 e, namų buvo e, sugriauta, 15 tūkstančių šeimų buvo priversti bėgti į, į pietus e, Kerbalos ir Bagdado teritoriją, kadangi bijojusi dėl savo gyvybės. 15 lapkrityje ir 16 balandį kurdo pešmergai kartu su PKK teroristinė grupė vykdė išpolį, bombardavo civilių namus, buvo su, sugriauti namai, darbo vietos. Pabaigoje norėčiau pasakyti, patys naujausi įvykiai tai ISIS išpaliai prieš turkmėnus. Tai nieko naujo yra. Tai yra tiesiog desinys dešimtmečio asimiliacijos, kad būtų galima prievartą turkmenus išvaryti iš savo gyvenamųjų vietovių, kuriuose gyveno amžių amžius. kai ISIS vykdė išpolius, niekas turkmenų negynė. Irako e, saugumo pajėgos e, išvyko šitų teritorijų, e, kurdų peš, pešmergai saugojo kitas teritorijas. Iš namų turėjo pabėgti apie 600 tūkstančių Irako turkmėnų jiems trūksta maisto, jie neturi kur gyventi, gyvena baisiom sąlygom. Uh, trūksta medicinės pagalbos ir dauguma pabėgusių šeimų neturi tapatybės dokumento, neturi ir e, banko kortelio, priklauso tiesiog nuo tų davinių, kuriuos duoda labdaros organizacijos Irako turtmenai yra įkaitai tarp, įkaitai įstrigę tarp Irako valdžios, kurdų valdžios ir ISIS. Dabar yra laikas e, suteikti jiems galės kaip ir kitom grupėm šioje teritorijoje, kad jie galėtų patys apsiginti ir tokiu būdu padidintų stabilumą šiose teritorijose. Dėkui. E, dėkuoju, dabar steiksiu žodį e, Nadijai Murad Basita. Dėkuoju. Sveiki visi, norėčiau padėkoti žmogaus teisų pakomitečiui už kvietimą atvykti pas jūs šiandieną. E, religinės ar etinės mažumos atimuosiuose e, rytuose e, dažnai kentėjo ne tik nuo islamo valstybės dabar, bet kentėjo per visą regiono istoriją. Arabų pavasaris nacionalistinės valstybės sukrėtė iš e, pašaknų Irake, Sijoje, e, Jemene, Libijoje vyko daug pokyčių. Ir e, buvo siekiama įvykdyti pokyčius, bet religinių mažumų padėtis nėra paprasta. Šimtai tūkstančių žmonių e, gyvendavo e, praeitie tose regionuose, dabar liko tik tai šimtai kai kur. Jie yra nuolat persiekiami e, jezidais, jie vadinami Turkijoje netik, netikinčiais, mažatikiais. Ir tie žmonės yra persekiojami, Irake, Sirijoje persekiojimai vyksta e, visur. Ir reikia pasakyti, kad e, nereikia daryti jokių skirtumų tarp e, vienos ar kitos tautos atstovų. Žmogiškosios vertybės visiems yra būdingos ir visiems priklauso Ir e, reikia, kad žmonės būtų vertinami e, vienodai, nepriklausomai nuo, religi, nuo jų religijos, e, etninės priklausomybės, tautybės. Daug bus minima kitų religinių bendruomenių, bet aš norėčiau paminėti jezidus. Tai yra Sirijoje, Irake gyvenantis žmonės, kurie nepaprastai stipriai yra persekiojami. E, mes žinome, kad mm, jezidai persekiojami visur. E, Sirijoje, iš Sirijos, pavyzdžiui, tie žmonės yra varomi. Aš dabar nekalbėsiu apie žmogiškasias tragedijas, bet noriu pasakyti, kad reikia užtikrinti teisingumą visiems. Daug žmonių buvo nužudyti, daug turėjo bėgti dėl karo ir e, kiti e, žmonės yra persekiojami nuosekliai, sistemiškai dėl to, kad priklauso atitinkamai e, religiniai grupiai. Ir dabar jezidams, pavyzdžiui, duodamas, duodamas dvi pasirinkimo galimybės - arba islamas, arba mirtis. Ir mes E, matome, kad e, jezidai e, neturi teisės, matome, kad islamo atstovai, kurie savo, kad jezidai tei, neturi teisės gyventi, nes jie nėra minimi Korane ir teroristai dažnai juos pasirenka taikiniu. Žmonės yra prievartaujamos, jos yra paimamos nelaisvin. Uh, matėme, kad e, virš 60 e, kampanijų vyko persekėjimo per istoriją. Labai daug kampanijų per istoriją jesidų. Moteris yra persekėjimas kaip e, E, buvo pasakyta, įvykdyta daug, 14 e, metais daug e, nužudimų. Jezidų genocidas tęsiasi. Jau pusantrų metų mes matome 3300 moterų nukentėjęs kenčia nuo psichologinio seksualinio smurto. 1200 vaikų yra mm, paimti e, mm, islamo valstybės ir jie E, paskui yra e, mokomi, kad taptų e, patys teroristais ir paskui nusigręžia nuo savo šeimų. Ir mes. Aš galiu pasakyti, kad mano pačios šeimos 18 narių yra dingę Rakoje, Faludžoje vykdomi išpoliai ir mes nežinome, kas atsitiko su mūsų artimaisiais. Galbūt jie nužudyti. Taigi, kur yra žmogiškumas, kodėl nekalti e, žmonės yra e, žudomi, kodėl e, su jais taip elgiamasi. Matome, kad vyksta genocido nusikaltimai ir psichologinė būklė e, pabėgėlių stovyklose taip pat žmonių yra labai bloga psichija ir gyvenimo sąlygos yra labai e, baisios. Tarptautinė bendruomenė e, dažnai visiškai nekalba, nepastebi tų dalykų. Jūs galbūt žinote, kad jesidai gyveno tam tikroje teritorijoje, bet dabar viską islamo valstybė sugriuvė. Jezidai negali gyventi savo, ki, savo šalyse e, dėl to, kad tam tikras zonas valdo islamo valstybė Irake ir Sirijoje. Ir dabar e, žmonės pabėgė, gyvena pabėgėlių stovyklose, sąlygos yra nepaprastai e, baisios. Mes e, matėme, kad e, kai kurios zonos jau yra išvaiduotos iš islamo valstybės ir atrasti 35 masiniai kapai. E, ir viename iš tų kapų buvo rasta 80 moterų kūnų ir tarp jų buvo mano motina. Tarptautinė bendruomenė nepakankamai dėmesio skiria tam ir kol kas netliktas e, yra joks tyrimas. Aš kreipiuosi Europos parlamento narius, prašau kreiptis į savo vyriausybės, kad galų gale kažkas būtų padaryta. Reikia e, pripažinti prieš mūsų bendruomenę vykdomus e, nusikaltimus, vykdomą genocidą. Mano kaime kočio 700 e, vyrų buvo nužudyti pernai rūpiučio 15 dieną. Ir e, Islamo valstybė didžiuojasi savo veiksmais prieš e, jezidus. Jie filmuoja tai, ką daro, taip pat talpina tuos vaizdus ir nuotraukas internete. Pavyzdžiui, rodoma kaip. Ir taip pat e, žinome, kad moterų ir vaikų jezidų ėmimas į nelaisvę yra leidžiamas pagal e, tuos šariato principus, kurių laikosi islamo valstybė. Mes matome, kad iš tikrųjų e, vykdomas genocidas. Yra keturi būdai teisiniai, kurie leistų imtis veiksmų kreiptis į tarptautinį baudžiamą į teismą reikia ir galbūt Europos parlamentas galėtų mums padėti šioje srityje. Teisingumas, e, teisnis kelias galbūt galėtų padėti jiems, kad jie galėtų rasti taiką, e, užsitikrinti taiką savo gyvenamosi teritorijose. Reikia taip pat e, atverti duris aukoms ir leisti e, jiems atvykti iš e, tų, į tą šalis vykti, kur jiems būtų užtikrintas saugumas. Žinome, kad maždaug 2587 jezidai moteris ir vaikai pabėgo nuo islamo valstybės, bet tiems žmonėms reikia tiek psichologinės, tiek kitokios pagalbos. Jie dabar atsidūrė pabėgėlių stovyklose Kurdistane, Irake. 1500 e, e, asmenų e, priemė Badeno-Württembergo žemė Vokietijoje, bet dar 1600 moterų ir vaikų tebėra stovyklose ir tiems žmonėms taip pat reikia tokios pat pagalbos e, psichologinės ir kitos. E, šiandieną matome, kad radikalai islamistai e, ne tik tai Irake ir Sirijoje, bet Graikijoje, net ir Vokietijoje, Turkijoje ieško jezidų panašu tai į žydų likimą trečiojo Reicho laikais. Ir e, panašiai e, kaip buvo elgiamasi su afrikiečiais Amerikoje iki, dar e, iki 70-mečio, mes turime padlengvinti jasidų kančias, manau, reikia e, užtikrinti e, saugumą, reikia užtikrinti tarptautinę apsaugą, sukurti saugią zoną. Taip pat ES e, turėtų sukurti specialias, skirti specialų dėmesį Sinjaro atstatymui. Reikia, kad tarptautinės jėgos E, įsitrauktų. Taip pat reikėtų pradėti e, tyrimą dėl genocido e, tarptautinėme baudžiamame teisme ir reikėtų įtvirtinti aukų teisės. Tai Taip pat reikia numatyti galimybę migrantams atvykti ir reikia nepamiršti uh, visų jesidų teisių. Aš kalbėsiu prancūziškai ir dabar noriu pasakyti, kad bažnyčia per vairias krizės e, išgyveno tai, ką išgyveno visi Sirijos piliečiai - skausmą, kančias, e, susiskaidimą ir nežiūrint savo e, kančių ir pažeidžiamumo bažnyčia niekad e, ne nusigrėžė ne savo humanitarinės misijos Sirijos gyventojų atžvilgių. Mes žinome, kad e, du kunigai, e, trys viskupai pagrobti Sirijoje yra keletas nužudytų šventikų. Uh, uh, šventikų. Taip pat e, žinome, kad e, kitais metais balandžio mėnesį buvo e, nužudytas Homse vienas iš mūsų kunigų ir taip pat Paulio de Olio buvo nužu, nužudytas. Mes veikiame Sirijoje ir norime būti e, vienu iš svarbiausių veikėjų sprendžiant kasdienės problemas. Ir mes norime taip pat prisidėti prie naujos Sirijos istorijos, kuri gims ir norime prisidėti e, savo veiksmais ir savo veiksmais taip pat priklausome visuotiniai bažnyčiai. Ir aš e, kalbu, e, galvodamas apie savo patirtį asmeninę iš savo, apie, kaip, kaip kunigas kalbu, kaip pilietis e, kalbu apie savo patirtį Homse. Mes e, žinome, kad bažnyčia keletą kartų e, įsikišo tam, kad galėtų padėti dėrybose ar e, suvaldyti konfliktus, kad būtų galima išgelbėti krikščionis ir musulmonus. Mes nedarome jokio skirtumo, nežiū, mes veikiame nežiūrint žodinių išpolių prieš mus ir e, grasinimų. E, Taip pat mes e, esame pasirengę būti tarpininkais net ir pačių e, musulmonų, siekiame panaikinti skirtumus ir mes e, prisėmė prie dėrybų. Mums pavyko dėrybų keliu užtikrinti išlaisvinimą keleto žmonių, kurie 14 metų jau šiais mėnesį buvo išlaisvinti, o anksčiau jie buvo laikomi dingusiais be žinios. Ir aš noriu pasakyti, kad e, ne jungtinės tautos, bet mes e, labai daug dirbame, kad būtų galima e, evakuoti Homso pabėgėlius. E, van der Locht prieš savo nužudimą ir aš pats ir dar keli kunigai prisidėjo prie dėrybų. Ne jungtinės, jungtinės tautos buvo pristatytos kaip uh, lyderis, bet aš pats e, senajame mieste Homso e, buvau autobuse su pabėgėliais kad būtų galima užtikrinti, jog mes netapsime armijos taikinys. Yra tokia e, vyriausybė ir žiniasklaida to nepristatė, dėja to nenušvietė. Gegužės mėnesį 2014 metais būtent bažnyčia e, užmezė kontaktus, ėmėsi dėrybų lyderio vaidmens tam, kad būtų galima evakuoti civilius iš Homso istorinio e, miesto, senojo miesto. Tai e, žinome, kad tas veiksmas vadinamas buvo e, senojo miesto krize ir e, ji buvo visa operacija buvo atliekama remiant jungtinėms tautoms. Ir mūsų bažnyčios tikslas taip pat yra neleisti, kad įsivyrautų neapykanta. Kaip mes kūrėme švietimo centrus ir norime stiprinti tai, kad tarp bendruomenių. Mes norime, e, turime 3500 vaikų Homsei regione, kurie lanko tuos centrus ir jie ateina, tie vaikai, iš visų bendruomenių. Net ir armijos generolų vaikai. Ar e, sukilėlių ar šytų vaikai, taip pat jie ateina į tuos mokymo centrus, švietimo centrus ir tai yra susitaikomo e, tikslais daroma. E, Mes e, turime e, vengti pasiduoti provokacijoms, kurios gali padalinti mūsų, suskaidyti mūsų visuomenę toliau. Mes dirbame vietoje, mes dirbame su visų vietos e, bažnyčios stovais. 2012 metais mes pradėjome kurti dialogo palaikymo centrus, taip pat nemokamai mokome vaikus ir suaugusius nepriklausomai nuo jų religinių konfesijų. Ir e, mes, e, mūsų principas pagrindinis - mylėti savo šalį ir e, atsiverti taikai ir sambūviui taikiam tarp skirtingų bendruomenių, kad galėtume iš, m, išsaugoti mūsų valstybę. Taigi mes galvojame apie visus, ne tik kareivių ar karo aukų vaikus. Mes veikėme vadovodamsi humanitariniais principais. E, ir mes bendradarbiavame su kitais krikščiomis taip pat, e, musulmonės nedarome jokių skirtumų e, visoje Sirijoje, ar tai būtų krikščionių teritorijos ar musulmonų, nu, siekėme veikti, mes norime sušvelninti skausmą. Taip pat atliekame labdaros darbus, krikščioniškosius darbus ir tie darbai sklinda mes dirbame nežiūrint e, dabar šalyje egzistuojančių problemų. E, žinome, kad džihadistų ir e, radikalų tinklų buvimas Sirijoje ir Irake, kaip kad Islamo valstybė ar Al-Nusra, e, e, tik tai žlugdo žmonių visuomenė, religijų bendruomenės. Teroristiniai veiksmai Islamo valstybės neturi nieko bendro su musulmonų religija. Aš noriu pasakyti, kad e, Islamas prisidėjo prie artimų rytų civilizacijos kūrimo, o Islamo valstybės veiksmai e, nori tik tai e, sugriauti civilizacijos palikimą prisiminkime Palmyrą, turbūt nebereikia apie ją kalbėti. Penkto amžiaus E, vienuolynai buvo sugriauti islamo valstybės taip pat. Isla, e, islamo valstybė nori e, drausti religinę praktiką. Šiandien matome, kad daug artimųjų rytų krikščionių yra persekiojami baimės. Jie pasirenka išvykti Ir labai apmaudu, kad Sirijos šiaurės krikščionių labai daug yra išvykę dabar jau į Europą ar į Ameriką. Ir šiandieną 70 e, procentų matome, kad Sirijos šiaurės krikščionių jau išvykusių jie paliko šalį. Jeigu kalbėsiu apie savo parapiją, savo bendruomenę ir apie savo e, žmonės, su kuriais dirbu daugybę metų, galiu pasakyti, kad pusė yra arba Kanadoje, arba Europoje. Tris mėnesius praleidau prie e, Lesbo saloje e, ir grįžau prieš keletą dienų ir aš mačiau, tiek, kad labai daug krikščionių ir musulmonų, tų žmonių, kuriuos aš pažįstu, paliko šalį, kad rastų taiką kitur pasaulyje. Ir tie išvykimai yra didžiulis nuostolis mūsų visuomenė, taip pat kultūriniai ir religiniai įvairoviai, nes tai yra dalis mūsų turto. Daug musulmonų nori, kad krikščioniai liktų, nes jie vaidina svarbu vaidmenį, e, kuriant pilietinę santvarką mums visiems, bet bijau, kad dar daug norės išvykti. Ar mes e, užtikrinsime, kad jie grįžtų? E, šiandieną tą galime užtikrinti tais veiksmais. Pirmiausia, užsitikrinti ugnies nutraukimą. Jau penkis metus apie tai kalbame. Sustiprinti taiką. Ženeva 2, 3 nieko mums net nešė. Aš kaž, dalyvavau Ženevos darybose, bet uh, e, suprant, pamačiau, kad negalima lengvai vesti darybų su žmonėmis, uh, kurie kartais yra laikomi dėrybininkais, bet jie laikosi labai radikalių pažiūrų. Taip pat reikia sutaikyti Sirijos žmonės ir reikia visiems kartu kurti pagrindus, kad galėtume atkurti šalį. Ir mes turime taip pat pasiremti jaunąją kartą, turime e, tiksliau paremti ją pirmiausiai, užtikrinant jiems švietimą, nes be to mes negalėsime tų tikslų pasiekti. Uh, Ir jūs taip pat turėtumėte suprasti, brangus draugai europiečiai, jūs turite suprasti, kad nėra mažumų e, Sirijoje. E, tas e, žodis yra tarsi pinklės. Jeigu mes kalbėsime apie mažumas, tai gal reikia geriau ir išvykti iš šalies, nelaukiant, kol dauguma mūsų ištrins, sunaikins. Būtent toks yra pavojus. Yra Sirijoje vienintelė, viena bendruomenė, kurią sudaro įvairių tikėjimų sirai. Ačiū. Merci beaucoup. Pour... Euh, Labai ačiū. O, pradėjau kalbėti prancūziškai. Dabar pakviesiu paskutinį kalbėtoją. Emanuel Jukana. السيدة إلينا فالنسيانو السيدات والسادة أعضاء البرلمان الأوروبي السيدات Gerbiama Valenciano, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Eh, gerbiami mm, svečiai, sveiki visi. Aš atvykau jūsų posėdį ir norėčiau žmogaus teisų pakomitečiui padėkoti už kvietimą. Mes galime dabar pakalbėti apie e, Sirijoje, Irake e, nukentėjusius religinių mažumų atstovus, tam tikrų tikėjimų atstovus, kurie kenčia nuo islamo valstybės. Mes turime gal, e, suprasti, kad e, tų žmonių ne tik vaidmuo, bet ir egzistavimas, egzistencija yra pavojuje po daugybės istorijos, ilgos istorijos tame regione. Mes žinome, kad e, mažumos e, bažnyčios e, visuomet vaidino labai svarbu vaidmenį, kultūriniai elementai, ar tai būtų sirijakai, kaldėjai ar asirai. Jie visi suvaidino savo vaidmenį, o dabar tų žmonių tapatybė, netgi egzistencija yra pavojuje. Daugiau negu milijonas E, buvo e, krikščionių 2003 metais, bet dabar jų liko vos 250 e, tūkstančių. Ir mes turime siekti, kad tie skaičiai, tie dalykai būtų girdimi aukštose sluoksniuose ten, kur priimami politiniai sprendimai. Ir Žinome, kad sirijakai, asirai e, yra kaip ir kiti teroro aukos. Kažkas nori jų kultūrą, jų egzistenciją išnaikinti. Mes matome, kad terorizmas e, reiškiasi, tai yra islamistinis terorizmas, nuo jo kenčia e, visas pasaulis, jis kelia grėsmę pasauliniai taikai. E, ponios ir ponai, aš norėčiau pakalbėti apie e, Irako krikščionių tragediją. Ir aš noriu pasakyti, kad Europos parlamentas yra prieimęs rezoliuciją, kaip išreiškė susirūpinimą, kaip ir e, kai kurios valstybės. Ir e, nusikaltimai e, islamo valstybės laikomi yra nusikaltimais žmogiškumui, bet aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į porą dalykų. Pirmiausiai reikėtų kalbėti apie šią tragediją bandant suprasti priežastis ir paskui ieškoti sprendimo. Nepakanka pasmerkti, reikia iš tikrųjų ar ieškoti ateities perspektyvų krikščionėms e, tam, kad būtų galima užtikrinti jiems ateitį. Kalbant apie platesnį kontekstą, galiu pasakyti, kad dėje krikščionių persekiojimas artimuosiuose rytuose neprasidėjo nuo islamo valstybės ir nesibaigs su jie. Tai prasidėjo nuo armenų, e, chaldėjų e, žudinių, genocido armenų. Ir e, tai tęsiasi iki šių dienų Tai yra natūralus rezultatas tos nenormalios situacijos. E, e, normali e, ištaka nenormalios situacijos, tai yra kitų neiginimas, neigimas kitų priespauda tų, kurie laikomi skirtingais aplinka tokia kuriama jau nuo 1000 jau 1400 metų. Matėme smurtą, e, barbariškus veiksmus. Yra ir kitų elementų, kuriuos e, reikia smerkti, e, kalbant apie islamo valstybę. Islamo valstybės režimas vadovėliai netgi yra pagrysti tuo, kad kitus reikia E, spausti, gniaušti islamo valstybė e, elgesi ypatingai smurtiškai ir tai jau atsispindi pačioje e, struktūroje ir vadovėliuose. Mes ir, ir šiaip apskri, kalbant apskritai, mes mūsų valstybėse neužtikrinamas lygybės visiems principas ir e, priklausomybė tam tikroms religijoms nėra e, tas pats kaip priklausimas valstybė. E, tik Irake, Faludžoje ar kitur žmogus turi atitinkamą tapatybę Pavyzdžiui, galima kalbėti apie bosnį, e, indonezietį, bet e, tai yra skirtinga tapatybė, tai ne tas pats, kas priklausyti e, religijai. Mes taip pat turime kalbėti apie nacionalinę valstybę, apie nacionalinės valstybės, apie patį regioną. Mes matome, kad mums nepavyko sukurti valstybių, kurios e, sukurtų nacionalinę tapatybę. Reikia galvoti, kaip tai sukurti, galvant apie ateities perspektyvą tiek e, Irake, tiek kitose E, valstybėse konstitucijos yra islamiškosios, numatoma šariato teisė, galioja šariato teisė. E, pasaulietinė, e, bet islamas tarsi yra mm, aukštesnė religija už uh, E, kitas. Ir tokiu būdu e, įvedama religinių mažumų tarsi savoka. Ir e, tai susiję su žmonių kasiniu gyvenimu. Atsiranda teokratinė valstybė, kuri gniaužia visus ne musulmonus tos šalies gyventojus. Taip pat e, skir, egzistuoja e, e, skirtingos bendruomenės Irake, krikščionys, jezidai, mandėjai, tai labai yra senos grupės. Žinome, kad egzistuoja kai, kai dabar naudojami tam tikri tekstai e, Tie tekstai egzistuoja jau šimtmečius, dabar atsiranda režimas, kuris neturi jokio pagrindo, kuris neužtikrina apsaugos mažumų. Ir e, kalbama, e, vyksta diskursas apie vakarų e, suokalbį, samokslą prieš arabus. E, ir krikščionys ar kurdai e, yra e, ir toliau aukos tokios sisteminės valstybės politikos. Kokie būtų sprendimai Irake ir kitur? krikščioniai nebegali e, leisti savo laukti vidutinės e, trukmės programos. Reikia veikti dabar, reikia įgyvendinti įvairius projektus, reikia įgyvendinti pagalbos programas, kurios e, panaikintų tą nevilties jausmą, kuri, kurios užtikrintų tam tikras ateities perspektyvas. Reikia kalbėti apie civilizacijas, kultūrinį paveldą, kol tai netapo e, vėlų. E, tokiu būdu reikia siekti užsitikrinti stabilumą ir e, reikia galvoti, kaip apsaugoti įvairias bendruomenės. Jau kalbėsime apie Iraką. Reikia Sinžarę ir e, Ninevijoje išvaduoti nuo islamo valstybės zonas ir užtikrinti taip pat ekonominius išteklius. Reikia kurti e, valstybės struktūras teisėkuros administracijos rytise. Reikia neleisti, kad atsirastų tokios struktūros, kurios e, nustumtų į pašalį visuomenės mažumas e, jezidžių ir krikščionių e, mm, e, mažumoms e, reikia užtikrinti tam tikras teisės e, teistę, vadinamų, e, skėčių teis, įstatymų, kaip kad pavyzdžiui yra Kurdistano regione ir reikia užkirsti kelią neapykantos skleidimui. E, reikia e, suprasti, kad e, tai, kad jeigu mažuma nebepasitikė teisę įstatymų teisę, tai ji nebetiki ir ateitimi reikia vadovėlių, kurios atspindėtų ir mažumų teisės. Ir dėl Kurdistano aš galiu pasakyti, kad E, e, šiuo metu pagrindas visuomenės daugelie šalių yra greunamas, e, bet jeigu žiūrėsime į Kurdistaną, tai yra geras pavyzdys, nes 80 procentų krikščionių Irako būtent ten dabar yra, tai suteikia tam tikros vilties Ir e, mes galime dar e, pasižiūrėti, kaip viskas klausys toliau, bet galime e, pasiremti tą patirtimį ir tuo pagrysti savo viltis. Ir dar noriu pasakyti, baigdamas, kad visi keliai yra geri, vis ir, ir šviesa visa yra gera, ar tai būtų žvakė ar žibintas, bet reikia tokio e, žibinto, kuris mums nušviestų kelią į mūsų, užtikrintų mūsų ateitį, mūsų likimą. Ir reikia daug tarptautinių e, iniciatyvų, e, net ir tam tikrų karinių priemonių. Žinome, kad pešmergai kovoja su islamo valstybė, pavyzdžiui, pusantro tūkstančio kilometrų ruožė. E, reikia galvoti, kad e, turi būti ir kitas kelias užtikrinti taikai. E, mažumos turėtų išsivaduoti iš fobijų, nebijoti vienos kitų. Ir, ir Taip pat tarptautiniu mastu reikia siekti patvirtinti tarptautinės teisės e, principus e, dėl žmogaus teisių, nes mums kartais keista, matome, kad e, valstybė, kurioje užfiksuojami žmogaus teisų pažeidimai, yra e, ta pati valstybė, kuri, pavyzdžiui, vykdo prekybą plačią su Europos Sąjungą. Reikia, kad e, būtų taikomos karinės ar diplomatinės sankcijos už nuolatinį žmogaus teisų pažeidinėjimą žmonių ar atskirų grupių e, atžvilgių. Taip pat reikia paremti atskiras institucijų iniciatyvas, kurios e, susijusios su žmogaus teisų ir minties laisvės įtvirtim. Galiausiai aš norėčiau padėkoti Jums už šį susitikimą. Aš, e, aš tikiu, kad mano šalyje baigsis e, baimės teroro atmosfera ir kad mes e, pasitarnausime žmonėms ir žmogiškumui. Bethera. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Labai trumpai. Aš tik norėčiau padėkoti Noriu padėkoti svečiams už tai, kad atvyko. Labai džiaugiuosi, kad jūs pakankamai drąsūs tam, kad atvyktumėte ir papasakotumėte, kas iš tiesų vyksta. Mes girdime, kad moterys ir vaikai yra persekiojami, privartaujami. Tie asmenys tampa neapykantos subjektu. Šie nusikaltimai vyksta kiekvieną dieną daugelį vietų. Svarbu suprasti, kad jūsų baimės yra tokios pat kaip ir kitų žmonių. Bet kartais mes turime savo priminti, kad to privalome nepamiršti. Europos parlamento pajėgumai yra riboti. Neseniai mes patikėme rezoliuciją. Joje yra kalbama apie sistematinį religinių mažumų žudimą. Man atrodo, sausio mėnesį buvo patikta ta rezoliucija. Institucijos pasisako prieš tokį nulatinį mažumų žudimą. Mes turime galvoti, kaip praktiškai galėtume prisidėti. Turime susitarimą ir dėl genocido. Reikia, kad tarptautinis nusikaltimų teismas reaguotų. Reikia pradėti teisinės procedūras tam, kad būtų daroma pažanga. Privalome skatinti ES valstybės narės vadovautis jungtinių tautų saugumo tarybos politikai ir pasinaudoti savo gale toje taryboje. Europos parlamentas šimtų procentų jūs palaikys ir tai netaip jau dažnai nutinka. Aš tikrai esu pasirengusi jums padėti, jeigu jūs norite išspręsti kažkokius praktinius aspektus, tai tikrai esu jūsų paslaugoms. Ačiū, aš irgi norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote ir pasisakėte. Pirmiausia, norėčiau paklausti ponios Taha. Jūs kalbėjote apie tai, kad yra jezidų Vokietijos stovykloje, kurie susiduria su sunkumais. Čia kalbu apie pabėgėlių stovyklas. Gal galėtumėte pateikti daugiau detalių? Toliau, ponas Jukana. Prieš tai kolegė kalbėjo apie tai, kokių teisinių procedūrų būtų galima imtis. Aš noriu paklausti, kokių praktinių procedūrų galėtume imtis. Tai galėtų būti kažkoks pagalbos tiekimas, aišku, mūsų humanitarinės pagalbos pajėgumai riboti, bet gal galite pasakyti, kaip mes galėtume prisidėti. Ačiū. Ačiū, ponė Buchneri. Suteiksiu jums visiems žodį dar kartą, bet prieš tai Noriu sužinoti, ar išorės veiksmų tarnyba norėtų pasisakyti. Prašau. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano vardas yra Guy Harrison. Aš esu atsakingas už Iraką išorės veiksmų tarnyboje. Visa tai, ką jūs pasakėte, mums yra žinoma. Mes Nuolat girdime apie tas tragedijas, kurias jūs paminėjote. Žmonių situacija Irake rodo bendrą šalies situaciją žmogaus teisų srityje, humanitarinės pagalbos srityje ir demokratinėme kelyje. Noriu pabrėžti, kad mums, ir kai sakau mums, tai ne tik tai išorės veiksmų tarnybai, Bagdado delegacijai, bet ir Europos komisijai, e, Ekon ir DEFCO. Labai aktualūs visi šie klausimai, mes atidžiai juos stebime. Be to valstybės narės yra įsitraukusios politiškai Gegužės mėnesio taryboje buvo primtos išvados, kur taip pat yra apie tai kalbama pačioje pirmoje dalyje. Yra sakoma, kad ES yra įsipareigojusi saugoti religinės mažumas tiek Irake, tiek Sirijoje. Kągi daro ES, kągi gali padaryti ES. Aš čia kalbu apie ES ir valstybės narės kartu. Pirmiausia, jos teikia parmą tiek Irakui, tiek Sirijai. Aišku, nenoriu piešti visko optimistiškiau, nei tai yra iš tiesų. Yra numatomi ir jungtinių tautų humanitariniai planai, tačiau tik tai 30 procentų finansavimo yra užtikrinta tiek Sirijai, tiek Irakui. Tai padengia tik tai pagrindinius poreikius, bet būtina rasti ir daugiau finansavimo. Mes e, taip pat e, naudojame e, vystomo bendradarbiavimo fondus, paramos fondus. At jie nėra skirti mažumoms, kai kurie konkrečiai yra numatyti mažumoms. Tad ieškome programų, kurios galėtų pagelbėti mažumoms, užtikrinti jų teisės. Taip pat mes turime dialogą su Irako vyriausybė apie žmogaus teisės. Jau vyko du tokie susitikimai. Aišku, mes negalime turėti garantijų regione, kur vyriausybė apskritai nenori kalbėti apie žmogaus teisės, bet kol kas dialogas buvo konstruktyvus iš Irako pusės. Visgi mes norėtume pamatyti konkrečius veiksmus, kurie pasirodo po tų dialogų. Mes taip pat remiame Irako mažumas, kad jos galėtų grįžti į e, savo gyvenamasias vietas. Čia turime jungtinių tautų stabilizavimo mechanizmą, galėsiu daugiau apie tai pakalbėti, jeigu norėtumėte. Genocidas tai yra ta tema, kuri vis iškyla. Jau buvo paminėta mintis, kad būtina imtis teisinių procedūrų prieš tuos, kurie vykdo karo ir genocidinius nusikaltimus. Man atrodo, kad yra E, pirminių įrodymų, jog yra vykdomi tokie nusikaltimai. Pasižiūrėkime į Bosniją ir e, Hercegoviną. Ten paprastai kartu su vyriausybėmis yra pradedamas procesas, kad būtų patraukti asmenys teisminėm atsakomybėm. Yra nacionaliniai tribunolai, taip pat e, tarptautiniai tribunolai. Ir Irakas prašė ES pagalbos kad galėtų surinkti įrodymus, kad galėtų pagrysti tas keliamas bylas. Aš manau, kad iki metų pabaigos mes jau turėsime apčiuopiamus rezultatus, dabar tas darbas jau yra vykdomas. Noriu tik pabrėžti. Žinome, kad Europos parlamentas priemė rezoliuciją ir tai yra gera parama nusikaltimo aukoms, bet noriu pabrėžti, kad e, tik teisminis e, procesas e, iš tiesų užtikrins, jog nusikalteliai bus nubūsti. Būtent to mes ir norime. Tam yra numatytos įvairios ir nacionalinės, ir tarptautinės tribunolų procedūros, bet čia Irako vyriausybė turi imtis reikiamų žingsnių aukščiausiai įgaliotinė parašė Irako vyriausybei ir teikė patarimus šiuo klausimu. Tad darbas vykdomas toliau. Pane pirmininkė, aš ilgai kalbėjau, nenoriu užimti daugiau laiko. Jeigu bus kažkokių konkrečių klausimų, ką daro ES šiuose sritise, tai aš mielai juos atsakysiu. Mes be to teikiame konsultacijas tiems, kurie nukentėjo nuo islamo valstybės. Aišku, islamo valstybė yra tik tai vienas sluoksnis, tos kančios tęsiasi daugybę metų. Manau, kad Irakui reiks teikti dėmesį dar daugybę metų. Kol kas mes esame numatę planą iki 2016 metų, po to turės vykti diskusijos, kas vyks po 2016 metų, reikės planuoti ir išteklius ir pajėgumus. Ačiū. Labai ačiū šios paaiškinimus. Ar turite kokių klausimų? Dėkuoju. Aš ne visai taip sakiau. Galbūt manęs e, nesupratote. Mes E, kreipiamės į tarptautinę bendruomenę, į ES ir prašome, kad būtų užtikrintos e, mūsų teisės. Jeigu mūsų situacija nebūtų tokia baisi, tai nesikreiptume į visą pasaulį. Mes esame labai nedėlė e, mažuma, mes istorijos per visą istoriją buvome nukentėję, bet dabar matome, kad Sirijoje ir uh, E, Irake e, mūsų teisės yra e, baisiausiai pažeidėjimos. Nei Irake, nei Kurdistane pačiame mes negavome jokios pagalbos. Mūsų pačių valstybė mums visiškai nepadėjo. Praeitą savaitę Vokietijoje afganai, sirai, bilelte buvo E, e, jiems buvo grasinama peiliu, e, kaip bedie, jie buvo užsipulti kaip bedieviai. Ir e, matome, kad dabar tarsi ir terorizmas persikelia į kitas šalis. Dėkoju, ponia Bikneri. Aš vadovauju e, labdaros organizacijai Irake ir žinau, e, ko reikia, kad būtų galima išgelbėti gyvybės, kad būtų galima užtikrinti sveikatos, apsaugą, švietimą ir taip pat atkūrimo e, programoms mums bus reikalingos. Bet, bičiuliai, ko mums pirmiausiai reikia? reikia kažko daugiau negu tik materiali pagalba. Asirai, e, krikščionys, jezidai yra katastrofinių e, žmogaus sukeltų veiksmų aukos. Reikia e, tie žmonės nori e, atgauti orumą, nori, kad jų e, egzistavimas būtų užtikrintas ir ilgamžis, ilgalaikis e, egzistavimas jų valstybėse. Aš kalbėjau apie vadovėlius, apie mokyklos programas, taip pat ir teisės aktus. Aš kreipiuosi Europos parlamentą Aš e, e, nežinau jūsų darbo specifikos e, kompetencijos, bet prašau kreipkitės į savo vyriausybės. Kad galėtumėte sureaguoti į mūsų lūkesčius ne tik galvojant apie materialę pagalbą, bet ir apie kitą pagalbą. Aš manau, kad visi norėtų pasisakyti dar, taigi panas Andrius. Aš noriu sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Aš manau, kad čia reikėtų pagalvoti apie trumpalaikį ir ilgalaikę perspektyvą. Kalbant apie trumpalaikės problemas, tai reikia daugiau paramos padėti tiems prievarta perkeltiems žmonėms Irake. Ir Reikia užtikrinti daugiau saugumo tose išlaisvintose, tose išlaisvintose zonose. Reikia, kad žmonės galėtų grįžti į savo namus. Dabar žmonės nepasitikė Irako armiją, pešmergą ir nevyriausybinėmis ginkluotomis pajėgomis, kurios iki šiol uh, elgėsi taip e, netinkamai, kad tiesiog atiminėjo iš mažumų jų nuosavybę e, tam, kad e, būtų perdėliota demografija taip, kaip jie supranta Iraką. Privalome tam užkirsti kelią. Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, aš manau, kad reikia užtikrinti paramą pilietiniai Irako visuomeniai tam, kad Irake būtų girdėtas girdimas tas mažumų balsas ir kad nereikėtų vykti į ES tam, kad būtume išgirsti. Kai aš tai sakau, turiu omenyje, kad mes privalome sustabdyti Irako vyriausybės numatytas priemonės. Tai yra žiniasklaidos tildymas, tų, kurie pasisako prieš nevyriausybės ir ginkluotų pajėgų veiksmus. Taip pat privalome garantuoti, kad ta žiniasklaida, kuri dabar yra kontroliuojama vyriausybės partijų būtų atviresnė, kad e, pilietinė visuomenė galėtų atstovauti religinėms mažumoms ir kad jos būtų tinkamai, joms būtų tinkamai atstovaujama Irake. Dėkuoju dabar Asundu Sabas. Ačiū. Aš tik norėjau pabrėžti vieną iš aspektų. Šiandieną Islamo valstybė nusitaikė į visas pažeidžiamas Irako grupės. Mes negalime e, sutelkti dėmesį į vieną grupę ir ignoruoti kitas. Dabar e, mano kolega e, kalbėjo apie pagalbą krikščionims ir, ir jėsidams. Aš tikiuosi, kad mus išvaduos nuo islamo valstybės, tačiau uh, Reikia suprasti, kad daugiau negu 4 milijonai žmonių buvo priverstinai e, perkelti. Ir e, tai, kas e, prasidėjo nuo krikščionių ir zydų, perėjo ir prie turkmėnų. 400 tūkstančių žmonių iš Telefaro buvo priverstinai perkelti. Jeigu jau mes prašome paramos visoms pažeidžiamoms grupėms, visiems irakiečiams, kurie nukentėjo nuo šios teroristinės grupės, tai tada turime kalbėti apie visas irakiečių grupės. Negalime sustelkti ties vieną mažumą ir pamiršti kitas. Šiandieną Irakė susidurėme su pavojingais teroristais. Nesvarbu, kokia yra tų žmonių kilmė, bet yra daugybė asmenų, kurie nukentėjo nuo islamo valstybės. Mums reikia tarptautinės bendruomenės paramos ir ta parama turi būti skirta visiems Irako žmonėms, nesvarbu, kokia yra jų kilmė ir religija. Aš pritariu kolegai, mes turime stiprinti pilietinę visuomenę Irake tam, kad visi žmonės, įskaitant mažumas, būtų pakankamai stiprus ir kad galėtų e, užtikrinti e, paramą be ES pagalbos. Aš aišku noriu padėkoti jums visiems ir jūsų vyriausybėms. Aš žinau, kad jos daro viską, ką gali, bet Irakui reikia daugiau. Ačiū. Ačiū. Toliau tėvas Jėdas Jonas. Ačiū. Norėčiau pabrėžti, kiek svarbi humanitarinė pagalba bažnyčioms Sirijoje. Bažnyčia, kaip sakiau, atlieka labai svarbu vaidmenį. Padėdama žmonėms, šviesdama juos. Ir bažnyčia ten ištisai ir, aišku, Raudonasis kryžius atlieka svarbu darbą, teikia pagalbą maistu, medicinę pagalbą, bet žmonėm reikia ir švietimo. Tai e, padės formuoti būsimas e, kartas. Reikia dirbti su, su tais, e, kas vykdo dėrybas Sirijoje. Aš asmeniškai dirbu su Homso valdytoju ten dirbo įsinį darbą. Tas žmogus yra nusipelnęs e, supusių paramos, užsitarnavęs ją. Aišku, sunku suprasti, kaip tokia galinga armija kaip Sadamo Huseino buvo nugalėta per porą dienų, o su Daešu kariaujama jau kelius metus. Reikia e, tiesiog užduoti klausimą, kągi veikia NATO. nes atrodo, kad e, tik tai e, švaistamos lėšos ir, ir ginklai nenaudingai panaudojami, tiesiog šaudoma į kairę į dešinę, ne, tai nepasiekia taikinio, kas finansuoja Daešą. Ir vak vakaruose ir, ir mūsų naudojama ta pati technologija, mobiliųjų technologija, tai to naudojasi vairios tarnybos, iš tiesų tai galima sužinoti, bet aišku, ne, negalima palikti daž ramybėje, nes tai nėra valstybė ir išsiaiškinti, kas viskam vadovauja, o mes patys tikrai to negalėsime padaryti. Aš noriu pasakyti, kad mes e, nekreip, neišskiriame nieko. Aš dabar norėčiau padėkoti Jums visiems už tai, kad atvykote pas mus. Noriu padėkoti Jums už Jūsų darbą kiekvieną dieną. Jūs galėjote per 12 minučių e, papasakoti tai, kas sudaro Jūsų gyvenimą labai daugeliu atveju. Manau, kad Jūs esate žmonės, kurius esate e, gyvybiškai būtini procesui, kuris e, būtų labai nuostabu, jeigu užtikrintų tuos procesus jūsų valstybėse, apie kuriuos kalbėjome. E, tėvas e, mums e, pristatė pristatėm Kurdistano pavyzdžius, kurie susijęs su tolerancija, taip pat su švietimu. O dėl ES veiksmingos paramos visos iniciatyvos galbūt nėra tokios, kokiu mes norėtume, bet, kaip kalbėjo ponė Besera, Noriu patikinti Jūs, kad Europos parlamentas ir e, Europos Sąjunga apskritai e, lieka ištikima savo e, įsipareigojimams, bet mes turime padėti jums dar, nors jūs patys esate tie, kurie turite kurti taiką. Ačiū visiems, ačiū. Kita kartą susitiksime birželio 15 dieną. E, dirbsime visą dieną iš šito ir po pietų. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Non, c'est un plaisir.